Iniziamo. Benvenuti a tutti. Labadiena, visiems sveiki susirinkę, pradėkime komiteto posėdį. Visų pirma, jeigu niekas neprieštarauja, Tvirtiname darbo tvarkę. Man labai malonu Jums pranešti, kad šiandien galite kalbėti visomis mūsų komiteto kalbomis. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad Žemės ūkio komitetas organizuoja bendrą klausimą kartu su Užimtumo socialinių reikalų komitetu. Tai bus bendras klausimas. Tema žemės ūkis, ar tai yra pavojingas amatas, kaip pagerinti sveikatą ir saugumą. Tas bendra, tame bendrame komisi, e, e, posėdėje e, dalyvaus ir socialinio bei užimtumo reikalų komiteto nariai, jis įvyks kovo 20 dieną. Posėdis transliuojamas internetu. Na, o dabar galime pradėti nuo trečio darbo tvarkės klausimo. Tai yra EFSA, Europos maisto saugos institucijos pristatymas. Ir iš karto norėčiau pasveikinti e, poną Herman Fontier, kuris ir pristatys tyrimą dėl neonikotinoidų insekticidų. Jis kalbės apie šių pesticidų e, naudojimo riziką ir koks pavojus kyla bitėms dėl šių pesticidų naudojimo. Vėliau pas mus atvyks ir komisaras Borgo. Jis kalbės apie e, savo darbo programą. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ar yra klausimų? Une, une information des, euh, de l'ensemble euh, des membres de cette commission. J'ai reçu. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą visiems šio komiteto nariams. Aš esu gavęs laišką ir visiems komiteto nariams norėčiau pasakyti štai ką. Ta laišką man atsintė asmenis susiję su tabako um, kampanija. Manau, kad tai turėtų būti aptarta ir Žemės ūkio komitete. Aš buvau susitikęs su Švedijos atstovais, bet e, man e, tabako kampanijos klausimai kelia problemų, nes yra ir e, Pasaulio sveikatos organizacijos nurodymai, pažiūrėjau, straipsnis 5.3, kaip tokie susitikimai gali vykti. Aš su tabako įmonių atstovais daugiau nesusitiksiu, kol nebus aiškios visos taisyklės. Turėtumėm vengti interesų konfliktų su tabako pramonė. Tiesiog norėjau informuoti apie jūs, kad jūs, kad gavau tokį kvietimą e, atvykti į susitikimą su tabako įmonė pramonės atstovais. Dėl to tikrai nenoriu jokių problemų, iš karto apie jūs informuoju. Pirmininkas, labai ačiū, ar dar kas nors norėtų pas, pasisakyti, ne? Kągi, tai tuomet iš karto galima ir suteikti žodį ponui Herman Fontier. Marija dar nori pasisakyti, prašom. Ačiū, pirmininkė. Dar vienas klausimas, nežinau, ar jį dabar bus galima atsakyti ar ne. Uh, kiek aš supratau, kovo mėnesį balsuosime dėl BŽUP reformų, reformos dosiją, ar ne? Ar aš teisingai pirmininkę supratau, gal turite kokios nors tikslesnės informacijos? Na, rytoj apie tai pakalbėsime, kuomet nagrinėsime vasario 7-8 dienos viršūnų susitikimo rezultatus apie finansinę perspektyvą. Kol kas mes dar nesame išsakę e, galutinės pozicijos ir mūsų komitete dar nevyko balsavimas dėl keturių pagrindinių dosijė. Mes e, paskutinį kartą balsavome tik e, dėl dėrybų apie finansinės perspektyvos rezultatus. Kaip žinia, kovo mėnesį yra numatytas balsavimas ir uh, jeigu niekas nepasikeisti, mes tiesiog e, kovo mėnesį balsuosime dėl darybinio mandato. Aš tikrai norėčiau, kad e, būtų rasti tinkami kompromisai ir taip pat, kad būtų atsižvelgta į frakcijų pasiūlytus pakeitimus, taigi tai bus laisvas balsavimas. Taip pat labai svarbu suprasti ir kokia yra busima Europos parlamento e, strategija dėl daugiametės finansinės perspektyvos, nes, kaip žinote, praėjusiu pirmadienį vyko susitikimas ir su pirmininku Šuls, ir su pirmininku Van Rompoj, ir kitais e, aukštais pareigūnais, ir buvo išsakytas pasipriešinimas tokiam susitarimui. Ko gero reikėtų parengti ir rezoliuciją ir e, ko gero dėl jos balsuosime kitą plenarinę sesiją kovo mėnesį. Šiuo metu nematau jokios būtinybės pakoreguoti mūsų darbo tvarkę. Dabar mūsų darbo tvarkėje yra parašyta, kad kitame plenarinėme posėdė balsuosime dėl darybinio mandato. Jeigu niekas neprieštarauja, galime tęsti darbą. Na ir iš karto suteikiu žodį ponui Herman Fontie iš Europos maisto saugos institucijos. Jis mums papasakos apie atliktą tyrimą. Na ir paskui išklausys jūsų klausimus. Prašom. Plus rien sur l'écran. Herman Fontier, pronto? Qualche problema? Panas Fontier, pasiruošęs ar ne, iškilo techninė problemėlė. Taip, ekranuose nesimato prezentacijos, nesimato skaidrių. Okay. Um, good afternoon and thank you. For... Puiku, laba diena. Dėkoju, kad pakvietėte į šį posėdį, kad suteikėte galimybę pristatyti EFSOS išvadas dėl neonikatinoidų. Taigi mes pradėjome šį darbą, nes Europos komisija mums suteikė įgaliojimus tuo klausimu ir norėčiau pabrėžti svarbiausius to įgaliojimo sudėtinės dalis. Komisija mūsų paprašė šį darbą pateikti iki metų pabaigos praėjusiais metais ir mums pavyko tai padaryti. padaryti komisija nurodė, kokias neonikatinoidų medžiagas reikia tirti, tai imidakloripridas, klotienidas ir tiemeksofamas. Taigi e, šios medžiagos yra mažiau pavoj... kitos medžiagos yra mažiau pavojingos bitėms, todėl mes jų netyrėme. Dėl šių trijų nikotinoidų mums reikėjo išanalizuoti visus naudojimo būdus, tai yra ir apdorojant sieklas ir kai šios medžiagos naudojamos kaip granulės. Toliau komisija mums nurodė, į kokius duomenės reikia atsižvelgti kokius duomenis pateikia pareiškėjai ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių, kad norėdami pranešti, kad yra naudojamos tokios aktyvios medžiagos. Ir komisija e, e, EPSOS PPR mokslinė, mokslinės nuomonės taryba e, pateikė rizikos vertinimą dėl to, kaip šios medžiagos veikia bites. Ir tai yra Pirmasis tyrimas mes parengėme EFSA gairės ir parengėme naują vertinimo metodiką tyriant bites. Ir iki šių metų gegužės pabaigoje ši metodika bus patvirtinta. Komisija taip pat prašė EFSOS atsižvelgti į visus atliktus mokslinius tyrimus ir kitą susijusią veiklą. Taigi, koks buvo procesas, kaip mes prieėmė savo išvadų. Pirmiausia, pradėjome rinkti duomenis ir kreipėmės ir į pareiškėjus, ir į valstybės narės, prašydami sudaryti sąlygą susipažinti su visais tuo klausimu atliktais moksliniais tyrimais. Mes išanalizavome, kaip tas medžiagas naudoja valstybės narys, e, skaitėme tai, kas e, yra išspausdinta ir paskelbta ir išanalizavome valstybių narių stebėsenos duomenis. Paprašėme jų pateikti tuos duomenis reikėtų pabrėžti, kad e, mes naudojomės mokslinę nuomonę, kurią parengė PPR e, komisija ir ją įtraukėme į savo medžiagą, nes šios, šiose mokslinėse rekomendacijose jau buvo minima visa medžiaga, kuri yra iki šiol išspausdinta. Taigi mes išanalizavome visą pastaruoju metu išleistą mokslinę literatūrą dėl to, kas kelia riziką bitėms. Ir atsižvelgėme į visus susijusius veiksnius, į beveik mirtinus pavojus ir kitus dalykus. Įvertiname visus duomenis, kuriuos surinkome, atsi, atsižvelgėme ir aukštesnio lygio tyrimus ir atlikome tyrimus dėl umaus, lėtinio ir beveik mirtino poveikio. Ir mes išanalizavome visus atvejus, kaip galima, tai yra tris atvejus, kaip galima patirti poveikį. Tai poveikis patiriamas tuo met, kai siejant sieklas e, yra dulkių. E, ir taip pat antr, antrasis kelias, kaip galima patirti poveikį, tai kai lieka liekanų žiedų nektarė arba žiedadulkėse. Ir tos e, liekanos yra pernešamos ir jų galima augaluose rasti. Taigi mes įvertinome visas rizikas šiais atvejais. Ir galiausiai Trečiasis kelias, kaip galima patirti poveikį, tai tos liekanos, kurios gali būti augalų skystyje. Tai yra e, maži rasos lašeliai, skyščio lašeliai, kurie atsiranda ant augalo lapų ir tame skystyje gali būti didelė koncentracija neonikotinoidų. Taigi mes įvertinome visą tai ir parengėme išvadas ir yra pateikti e, užrašai dėl visų atliktų tyrimų ir išvadas reikėtų analizuoti kartu su tais užrašais, kad būtų galima susidaryti visą įvaizdį dėl atlikto tyrimo. Mes valstybių narių institucijomis pateikėme išvadų projektą ir paprašėme jų pateikti savo pastabas dėl šių pateiktų išvadų projekto. Ir mes remsimės pateiktomis pastabomis ir po to rengsime ekspertų diskusijas nacionalinės valdžios institucijos skirs kompetentingus ekspertus ir mes juos subursime ir rengsime diskusijas, o po to e, atsižvelgsime į to susitikimo rezultatus ir parengsime galutinės išvadas. Ir tai jau bus EFSOS kaip nepriklausomos mokslinės organizacijos išvados. Mes e, šias savo išvadas patvirtinome gruodžio 19 dieną. Koksgi vertinimo rezultatas? Taigi paaiškėjo, kad neturime pakankamai duomenų, kad galėtume pabaigti rizikos vertinimą. Prie to dar grįšiu ir kalbėdamas apie paskutinę skaidrę. Mes savo išvadose labai skaidriai nurodėme, kokiu duomenų trūko, taip pat nurodėme, kokie yra su rizikos vertinimo susiję neiškumai. To reikėjo dėl skaidrumo ir dėl to, kad visiems būtų aiškiai suprantama, koks e, yra neiškumų ligmuo. Mes atsižvelgėme į visus vartojimo, naudojimo atvejus ir parengėme savo rezultatų apžvalgą. Ir apžvalgoje nurodyta, kad buvo pakankamai duomenų, kad būtų galima atlikti rizikos vertinimą ir riziką nustatėme. Tačiau reikėtų nurodyti, kad kartais ta nurodyta rizika, nurodėme riziką vertindamėsi pirmuoju vertinimo lygmeniu. Tai reiškia, jeigu atsirastų aukštesnio ligmens tyrimas, e, pavyzdžiui, lauko tyrimas, tai tokiu atveju rezultatas gali skirtis nuo mūsų rizikos vertinimo. Tačiau e, kol kas tokio aukštesnio lygmens tyrimų nėra ir mes e, naudojame patį paprasčiausią rizikos vertinimą, pirmojo lygmens rizikos vertinimą ir nustatėme, kad tokia rizika yra. Šio rizikos vertinimo negalėjome pabaigti, nes nebuvo pakankamai duomenų ir todėl, kad nėra atitinkamos vertės, taigi mes e, nurodėme tas abejonės. Ir galiausiai dar yra tokia situacija, kad atliekant kai kuriuos rizikos vertinimus, vertinimą galima pabaigti ir nurodyti, kad jokia rizika buvo nenustatyta. Ir tai buvo padaryta, kalbant apie cukrinius runkelius. Apibendrindamas rezultatus, galėčiau pasakyti, kad yra poveikis nuo žiedadulkių ir nektaro ir tai kelia bitėms nedidelę riziką, o kalbant apie kitus naudojimo atvejus, galima pasakyti du dalykus. Arba rizika buvo nustatyta, arba nebuvo pakankamai duomenų. Dėl dulkių, poveikis nuo dulkių, buvo nurodyta, kad rizik, rizika gali būti, bet išimtis buvo padaryta cukriniams runkeliams ir kai kuriems augalams augantiems šiltnamiuose. Uh, E, toliau poveikis nuo e, augalų drėgmės ir buvo nustatyta, kad e, yra didelis umus poveikis bitėms, kurios patiria tokį poveikį per augalų drėgmę. Taigi dėl dulkių buvo nustatytas poveikis dėl žied, nuo žiedadulkių, žiedadulkių ir nektaro ir augalų skyščio. Ir štai yra medžiagos ir kokia yra rizika. Pavyzdžiui, kalbant apie dulkes, tai ta rizika patiriama, kai vertinome grūdus, kukurūzus ir kitus augalus. Kai kuriais atvejais mums nepakako informacijos, kad galėtume nustatyti ilgalaikę riziką ir nenustatėme rizikos kitiems apdulgintojams, nebitims. Taip pat nustatėme, kad rizika bitėms yra ir netoli augančiuose augaluose rizika yra bitėms tuo met, kai jos renka lipčių. Taigi irgi būtų galima pasakyti, kad kai pasėliai e, buvo purškiami tais pesticidais, tai rizika yra. E, taip pat mes negalėjome pabaigti tyrimo dėl rizikos, dėl beveik mirtinų dozių ir dėkoju už jūsų dėmesį. Bene. Labai ačiū už pasisakymą. Visų pirma, norėčiau kuo nuoširdžiausiai mūsų komiteto vardu pasveikinti Balearų salų e, žemės ūkio ministrą Gabriel Kompani. Sveiki atvykę pas mus, ačiū už tai, kad atvykote. Mėly kolegos, dabar galime pradėti diskusiją. E, yra daug norinčių pasisakyti. Vis dėlto nepamirškime, kad e, EFSA atstovas pateikė techninį pristatymą ir uh, ko gero, e, vis dėlto jūs pateiksite labiau politinės pastabas. E, ir taip pat nepamirškime, kad netrukus pasirodys ir komisaras Borgo, kuris galbūt galės atsakyti kai kurias jūsų klausimus. Dabar prašyčiau kalbėti trumpai, nes matau, kad jau 15 kolegų prašo žodžio. Dabar suteikiu žodį ponui Sterding. Uh, much, Chairman, Ačiū pirmininkė, man didelė garbė vėl dirbti šiame komitete. Mane labai neramina dėl to, kai buvo pateiktas šitas pristatymas. Prist pristatytoja sakė pakartotinai, kad buvo spragų informacijoje, kad nebuvo pakankamai informacijos. Ir jis vis kartu ir kartuoja, čia yra rimtas m, mm, klausimas. Ir aš kaip panas Belver irgi turėčiau paaiškinti, ko aš čia atėjau. Aš esu Kembridžo bitininkų asociacijos pirmininkas, aš pats esu ūkininkavęs, taigi esu visapusiškai e, susirūpinęs žinau, kad šių metų birželį įsigalios um, naujoji tvarka, bet pagrindinis reglamentavimas dar nėra numatytas, viskas liktai išimta iš konteksto, o didžiausia rizika yra ta, kad mes išimsime proje, produktą, kuris nėra pakankamai atitinkamas. Ir ūkininkai turės produktą kontroliuoti ir pradėti naujoti kitą produktą, kuris gali būti dar žalingesnis bitėms. Taigi tikrai manau, kad reikia sustabdyti šitą situaciją ir atlikti pilną vertinimą. Ačiū, ponas Girling, o paskui ponas Ajuzo. Pone, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, jūs visiškai teisus. Mes kalbame ne su tai žmonėmis šiandien. Dauguma klausimų, kurie man kyla, nu, turėtų būti skirti komisijai, nes komisija e, sprendžia šitą klausimą. Bet vis tiek kelis klausimus aš FC užduosiu. Pirmiausia, ar, jie, ar jis galėtų daugiau pakomentuoti, sakė, kad ruošia naujus E, teisinius reglamentus, gairias, kurios bus priimtos gegužę, gal galėtų pasakyti, ar tai tikrai yra teisingas kelias, turint galvoje, kad tas dokumentas nėra patvirtintas. Jisai mano, kad bus patvirtintas, bet gali būti, kad ir nebus patvirtintas, nes mokslininkai jam nepritarė. Antra, norėčiau paklausti, kodėl EFSA šiame pranešime kalba apie apie tam tikrus bandymus, augalų bandymus, kurių, apie kuriuos nebuvo padaryta jokių tyrimų, kaip galima pereiti į visiškai kitą e, požiūrį ir taktiką, kai visiškai nebuvo atlikta jokių bandymų. Praš, e, ačiū, ponia Ajuzo. Ačiū pirmininkė, Ačiū ir EFSAI už suteiktą informaciją ir už tą nuoširdumą, kad sakė, kad iš tikrųjų yra daug nežinomumo ir kad jie neturėjo visų duomenų, kad galėtų padaryti tikslų vertinimą. Manau, tai yra daug svarbiau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų ko, iš to, ką pasakė. E, Norėčiau paklausti EFSOS. Man ši tema yra labai svarbi pirmiausia, todėl kad mano šalis yra didžiausia medaus gamintoja. Daugiau negu 10 tūkstančių bitininkų ūkių ir 2,5 milijonai e, litrų medaus. Ir aš pati turiu savo ūkiją bičių, todėl mane be galo domina šitą temą, bet turime kalbėti labai rimtai, negalime rekomenduoti to, kas nebuvo ištirta, nėra, bu, nėra atlikta rimtų tyrimų ir tai labai svarbu. Norėčiau EFSOS paklausti, ar atsižvelgia į vieno tyrėjo uh, ispanų tyrėjo e, darbą. Mes Ispanijoje turime puikų tyrimo centrą. E, Mania, Mariano Įgės, e, jis yra vardu, jis yra atlikęs mokslinį darbą apie faktorius kurie turi įtakos bitininkystiai. Tai šitas straipsnis buvo išspausintas 2010 metais. Mielai jums perduosiu žurnalą, kuriame buvo išspausinta, nors šiuo metu jo neturiu. Ten buvo atlikti tyrimai ir buvo įsitikinta, kad žiedadulkės, kurios, kurias panaudoja bitės ir atneša į avilius. Juose nikotinoidų e, dalis ne, nesiekia net vieno procento bitininkai visiškai ne, nėra susirūpinę dėl neokotinoidų, jie susirūpinę dėl kitų medžiagų. Dabar bitininkai ypatingai bijo, kad bus uždrausta šitas toksai svarbus neokot, pesticidas jų gamybai. Ir tikrai bus padaryta didelė žala bitininkystėje. Manau, kad komisija per, per daug paskubėjo. Ačiū, ponas Delanš. Pirmininkė, ačiū. Atrodo, kad neteisingas spaudos pranešimas spaudai mus nuves labai blogų kelių. E, Junktinės karalystės politikas labai neigiamai kalbėjo apie salmoneles, e, kiaušiniuose pakalbėjo, kiaušiniuose ir tada prasidėjo tyrimai, tyrimai, tyrimai. Ir profesorius pasakė, kad e, tūkstančiai mūsų mirs dėl įvairiausių lygų ir E, girdžiu, kad kalbama apie nesąmonės apie e, modifikuotus, modifikuotus e, augalus ir, ir mums aiškina, kad žmogus, dėl žmogaus veiklos vyksta klimato kaita. Ir vis dar, dar daugiau pinigų bus skirta tam, kad būtų tyriami visiškai beprasmiški dalykai. Neokotinoidai gal ir gali būti kažkokia problema, bet manau, kad juos pirmiausiai reikia ištirti, nes lobistai per dažnai e, užbėga mūsų žakių ir pasiekia savo tikslų. Pone Delančia, ačiū pirmininkė. Iš tiesų, šis klausimas yra labai svarbus žemės, žemės ūkio ateičiai. Manau, galima e, šimtus metų kalbėti apie mokslinius tyrimus ir visą laiką rasim priežasčių, kodėl ne 100 procentų, o tik 99 procentais yra aišku, kaip yra. Taigi tai pasakius, manau, kad komisija teisingai darydama daro. Um, remdamasi EFSOS moksliniais tyrimais, mes EFSA sukūrėm tam, kad jinai e, dirbtų darbą, kurio politikai nepadaro, nesugeba padaryti, todėl mes turime remtis EFSOS tyrimais. Tačiau manau, kad komisijos pasiūlymas yra labai artimas EFSOS tyrimui. Yra pavyzdžių, e, ir, ir, ir, ir, ir dėl to, kad ne visur laikomasi tų rekomendacijų. Pavyzdžiui, dėl sieklų apdorojimo komisija sako, kad, e, kad bites traukia tos, to tie augalai. Mes čia kalbame ne apie bites, o apie e, pačius aukalus. Manau, kad mums reikėtų laikinai arba visiškai uždrausti šitoj srityje naudoti atitinkamus pesticidus. Tačiau e, tos su tais augalais, prie kurių skrenda bitės, jiem, jiems reikia numatyti labai konkrečius apribojimus. Nes e, sėklų apdorojimas yra nu, nu, reikalingas ten su tais augalais, kurių bitė, prie kurių bitės neskrenda. Nes su tais, prie kurių skrenda, galima juos apdoroti vėliau. Kalbant apie šiltnamius, EFSA labai teisingai sako, nėra ten beveik rizikos arba jį labai ribota. Čia irgi nematau, kad komisija būtų atsižvelgusi į šitą faktą. Ta pati galima pasakyti, ką daryti su tomis, su tais augalais, kurie niekada nepražįsta, pavyzdžiui, žiedinių kopūstai. Nenoriu, kad vėl būtų sakoma, iš naujo tirkime šitą klausimą. Ne, reikėtų iš karto bent laikinai uždrausti tam tikrus pesticidus. Pavyzdžiui, sėklų, dėl sėklų apdorojimo, kad negalima būtų naudoti toms, toms tiems augalams, kur, prie kurių bitės skrenda. Bet, pavyzdžiui, jeigu šiltnamiuose nėra jokios e, rizikos, tai to daryti ir nereikia. Tačiau, jeigu patys paprašėme patarimo ir tyrimo, tai ir kreipkime į dėmesį. Ačiū. Siester, Patrauneveš, e poi Osling. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uh, a conclusão do estudo que aqui nos. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už uh, patiktą tyrimo rezultatus. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų uh, bitėms uh, kyla didžiulis pavojus dėl neonikotinoidų vartojimo. Bet Jeigu mes remtumėmės tais faktais, kurie buvo patikti atlikus tyrimą, tai iš tikrųjų man kyla tam tikrų abejonių. Ar tikrai visi duomenys yra tokie patikimi? Man atrodo, kad buvo pateikti pateikti įvairūs skaičiai ir iš techninės pusės, ne iš politinės pusės aš klausiu. Ar tikrai šis tyrimas yra patikimas, ar tikrai patikimi tie rezultatai? Na, šiuo metu aš vis dėlto manyčiau, kad gali būti ir kitų įmanomų paaiškinimų. Man atrodo, kad uh, Galbūt tyrimas buvo atliktas gana skubotai. Man atrodo, kad e, kai kuri, kad e, tyrimas paremtas moksliškai nepagristais duomenimis. Vis dėlto pats tyrimas, tyrimo tema yra tikrai labai svarbi. Bičių vaidmens žemės ūkija tikrai nereikėtų užginčyti, aš apie tai nenoriu net kalbėti ir plėstis. Uh, Dabar e, bičių kiekis yra tikrai sumažėjęs, negu kad buvo, tarkim, prieš 20 metų. Taip pat reikia pasakyti, kad dabar yra naudojama apie 17 tūkstančių rūšių trašų ir ko gero yra vis mažesnis pasirinkimas, kokį produktą naudoti. Man atrodo, iš viso reikėtų susirūpinti bičių sveikata. Reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie šių pesticidų naudojimą, bet ir nepamiršti ir kitų faktorių, kurie gali turėti įtakos sveikatai. Turiu ir dar vieną techninį klausimą. Ar EFSA, ar, tarkim, Europos komisija ir toliau tęsti tyrimus tam, kad e, išsiaiškintų įvairių pesticidų toksiškumą ir kaip jį galima būtų sumažinti. Dabar kalbama apie vienus pesticidus, ateityje galbūt iškils ir kitos problemos. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti apskritai, kaip sumažinti e, galimas rizikas. Tikiuosi, kad mūsų svečias tai atsakys. E, Martin Ošling, poi Schmidt. Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bin etwas. Er- e, mėly kolegos, ačiū už teiktą žodį. Na, aš nenorėčiau taip jau kritikuoti šio e, pirmojo tyrimo ir skuštis dėl žalos e, žemės ūkiui. Nuo vakar mes turime įrodymų, kad neonikotinoidai žalingi bitėms. Uh, per pastarosius keliarius metus Vokietijoje buvo prarasta nemažai bičių būtent dėl šios medžiagos vartojimo, taigi dėl pavojaus nereikia ginčytis, pavojus iš tikrųjų egzistuoja. Turėtumėm kalbėti apie maisto produktų saugumą, o taip pat ir e, bičių sveikatą bei gerovę. Bitės yra labai naudingos žemės ūkija. Ko gero, uh, E, pramonė e, ginčiusis dėl šio tyrimo rezultatų. Galbūt bus abejojama FC tyrimo, be abejo, yra tam tikrų spragų. Nebuvo atlikti labai išsamus tyrimai visose sritise. Bet mes e, turime įrodymų, kad dabar ES bičių sumažėjo apie 50 procentų. Jos sistematiškai miršta dėl e, pesticidų ir e, kitų medžiagų vartojimo ir mes šią problemą turime spręsti. Jeigu mes lauksime galutinių įrodymų, ar tikrai bus įrodyta kažkokia tai rizika, tai galbūt jau viskas bus ir per vėlai, jeigu imsimės veiksmų po daugelio metų. Mes jau dabar turime imtis priemonių kurios turėtų būti ambicingesnės negu kad komisijos pasiūlytos. Man atrodo, kad komisijos pasiūlytos priemonės labai švelnės ir jų nepakanka. Aš tikrai suprantu, kad Žemės ūkio komitetas e, vis dėlto turėtų ginti bitininkystės interesus, ne vien tik tai cheminės pramonės. Uh, Taigi, baigdamas dar norėčiau pasakyti štai ką. Ačiū EFSA už atliktą tyrimą ir manau, kad iš tikrųjų reikėtų imtis dar griežtesnių priemonių ir įvesti dar griežtesnius draudimus. Ačiū Martinai, toliau Šmit Adama. Ačiū pirmininkė. Aš nenorėčiau kartoti tų argumentų, kuriuos išsakė e, kiti kolegos. Man atrodo, kad ką tik kalbėjęs kolega labai gerai pasisakė. Aš norėčiau padėkoti EFSA atstovui už šio tyrimo pristatą, pristatymą. Na, iš tikrųjų, šis tyrimas yra susijęs su įvairiais atspalviais. Yra daug pilkų atspalvių, yra daug baltų ir juodų atspalvių. Aš kalbėjausi su įvairiais mokslininkais, tariausi, kaip galima būtų įtraukti mokslinius duomenis į e, e, diskusiją. Dabar e, e, girdžiu balsus, kad štai EFSA atliktas tyrimas kritikuojamas kaip nepatikimas. Aš norėčiau pasakyti, kad EFSA yra vienintelė nešališka organizacija dirbanti šioje srityje. Ir Man atrodo, kad visiškai neginčitina, kad atliktas tyrimas yra labai svarbus žemės ūkio sektoriui dėl šių chemikalų naudojimo. Komisija pateikė e, realų, proporcingą pasiūlymą, Bet aš manau, kad iš tikrųjų neturėtumėm tuo apsiriboti, turėtumėm ir toliau tęsti nešališkus tyrimus. Ir aš norėčiau EFSA pasitėrauti, kokius papildomus tyrimus jūs ketinate atlikti, kaip jūs ketinate tęsti dabartinius tyrimus. Iš tikrųjų, mums reikia daugiau domenų, kurie būtų patikimi ir kuriuos, kuriuos nepateiktų komercinės ar lobistų grupės. Nebūtų gerai, jeigu e, Europos parlamentas tiesiog kartotų lobistinių grupių argumentus. Taigi aš EFSA atstovo norėčiau paklausti, ką jūs dabar darote ir kaip jūs e, spręsite tos klausimus, kuriuos ir mes iškėlėme. Ačiū. Pone Pereš. Ačiū pirmininkė. Pritariu tam, ką tu pirmininkė pats sakėjai apie politinę dimenciją šito klausimo. Dėl to, kad iš tikrųjų nau, pritaikius naują reglamentą gali, galim turėti tam tikrų pasiekmių ir iš tikrųjų dėl to reikia kalbėti su komisaru ir komisaras lankysi šiame posėdėje. Todėl reikėtų šiek tiek kitaip žiūrėti į šitą mokslinį tyrimą, bet jau mano nuomonė aš visiškai pritariu. Ir šiame komitete nekartai esame sakę, kad mūsų kelia nerima e, bičių padėtis Europoje ir tai, kad e, labai daug spiečių dingo. Todėl reikia daugiau turėti mokslinės informacijos apie tai, kas vyksta ir kokių iniciatyvų galime imtis svarstyti. Taip pat yra tiesa, kad EFSA savo pristatymę, ir čia aš kalbu visiškai objektyviai, nes remsiuos tik tai tuo, ką e, girdėjau per m, mm, pristatymą. Taigi EFSA iškėlė du klausimus, mm, kuriuos, dėl kurių aš ir norėčiau užduoti dar keletą klausimų. Pirmiausia, buvo kalbama apie metodologijos naudojimą, sakė, kad buvo naudota metodologija, kuri iki gegužės mėnesio nebus patvirtinta. Norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, ar šita nauja metodologija, kuri dar nebuvo patvirtinta, gali turėti tam tikros įtakos su tam, kad šitos, šitie duomenys taps visiškai nepatikimi. Ir antras dalykas, dažnai esu girdėjusi, kad esu girdėjai, labai dažnai buvo kalbama apie tai, kad trūko informacijos, negavo tam tikrų duomenų ir manau, kad kadangi dabar šnekame apie tokį svarbų klausimą, EFSO darbas, EFSO darbas mums yra labai svarbus, nes jūs esate nepriklausomi mokslininkai ir manau, kad jūs turite turėti galimybę atlikti gerą darbą, kuriuo pagrindu politiniu lygmeniu galėsime vėliau priimti sprendimus, ką aš turiu galvoje. Mano klausimas toks, kaip manote, ar jums užteko laiko atlikti rimtą tyrimą, kuris mums vėliau padėtų priimti reikiamus sprendimus? Norėčiau sužinoti atsakymus į šiuos du klausimus. Ačiū. Įrašė Elizabeth Kostinger, poi George Lyon. Ačiū, ponia Kostinger. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti EFSA atstovui už tyrimo pristatymą. Man atrodo, mes visi pritarėme tam, kad bitės yra neatskiriama mūsų žemės ūkio dalis ir tikrai jas reikia apsaugoti. Dabar išgirdome daug e, faktų, dėl ko miršta bitės. Manau, kad tikrai turime pasidaryti politinės išvadas. Aš nesu susipažinus su jokiais cheminės, chemijos pramonės tyrimais, tik su šia EFSA ataskaita. Ir tiesą sakant, nesuprantu, kodėl dėl tokio uh, tyrimo, kuriame yra tiek daug spragų, uh, turėtų būti politinių pasiekmių. EFSA ataskaitoje ir EFSA tyrimuose uh, nurodoma, kad nėra jokio ryšio tarp tarp neonikotinoidų ir bičių mirčių. Tarkim, Austrijoje bitės miršta ar tose regionuose, kurio, kuriuose neon, nikotinoidai nėra naudojami. Aš nežinau, kodėl šitose tyrimuose tai nebuvo atsižvelgta. Austrija jau ne vienerius metus įgyventinamas bitėms skirtas projektas Melisa. Austrijos ministerija, ko gero, dar e, nepatikė duomenų, bet kokiu atveju EFSA jos neatsižvelgia. Mums bičių mirtingumas e, yra didelė problema, bet to pas mus bitynai yra nedideli ir dėl to sunku laiku imtis priemonių. Aš taip pat pasisakau prieš tokią alternatyvą kaip genetiškai modifikuotos kukurūzų sėklos. Tarkim, Austrijoje jau yra įgyvendinta daug priemonių, tarkim, kai kurių pesticidų negalima naudoti, kai augalai žydi. Taip pat ir ūkiai atliko struktūrinės reformas, persiorganizavo. Taigi, jeigu dabar būtų imtasi politinių priemonių, tai reikia remtis patikimais moksliniais duomenimis, kuriuose nebūtų spragų. Man įdomu ką mano EFSA. Ar tikrai EFSA ketina eiti viešumą su tokiais e, rezultatais, kuriuose yra daug spragų, kodėl nebuvo skirta daugiau laiko išsamesniai problemos analizai, kodėl nebuvo įtraukti visi faktai. Ir dar vienas aspektas. Dėl bičių mirtingumo tose regionuose, kur nenaudojamas neonikotinoidas. Uh, Europoje e, buvo atliktas tyrimas apie europinių bičių kryžminimąsi su e, amerikinėmis bitėmis. Galbūt e, EFSA yra atlikusi tyrimą ir dėl to, kaip toks skirtingų bičių rūšių kryž, kryžminimasis įtakoja mirtingumą. Uh, Ačiū. Norėčiau padėkoti ir EFSA už pristatymą kai perskaičiau daug puslapių ataskaitos ir kai priejau prie paskutinio puslapio, tai man kilo daugiau klausimų nei suradau atsakymų. Nes kiekvieną kartą buvo rašoma, kad nepakanka įrodymų, nepakanka duomenų ir tai yra teorinis tyrimas, nelauko tyrimas. Ir Nepaisant to, kad trūko duomenų, galima susidaryti iš, padaryti išvadą, kad rizika bitims yra ir reikėtų rimtai atsižvelgti į tuos duomenis. Ir šiuo metu yra nurodyta, kad trūksta ir duomenų ir kad nėra lauko tyrimų, kuriais būtų galima įrodyti tuos e, tas tuos abejotinus dalykus, kai um, analizuojame Airijos pava, pavasarinius ir žiemkenčius, tai matome, kad tai yra skirtingi augalai ir žiemą bitės medaus nerenka. Taigi, ar yra rizika, jeigu, jeigu pesticidai naudojami žiemkenčiams? nepritariu tiems, kurie sako, kad nieko nereikia daryti. Norėčiau tik paklausti, ar mūsų atsakas būtų pagrįstas duomenimis. Ir tai yra kitas klausimas, ne tik EFSAI, o EFSAI klausimas štai koks. Jeigu trūksta duomenų, tai mums reikia sulaukti geresnių išvadų, uh, kurios būtų patikimesnės ir kad galėtume susidaryti išvadą, kad yra išties yra rizika. Ir ką galima padaryti praktiškai, kai būtų galima apsaugoti bites nuo šios teorinės rizikos. Taigi, ką galime padaryti šioje srityje, nes priešingai nei Martinas, aš nesu įsitikinęs, kad mažėja bičių populiacija. Norėčiau pasakyti, kad bičių populiacija sviruoja, priklauso ir nuo žiemos. Kartais daug bičių žūsta per šaltą žiemą. Taigi nemanau, kad būtų galima pasakyti, kad bičių populiacija labai mažėja. Manau, kad yra daug abejonių dėl to. Taigi, jeigu EFSA galėtų atsakyti šį klausimą, tai mes galėtume geriau suformuluoti savo būsimus veiksmus. Ačiū, Džordžai. On. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi galiu e, pritarti tiems kolegoms, kurie kritikavo, kad EFSA nesiremia pakankamais argumentais, pakankamais faktais. Mums tikrai reikia daugiau duomenų, daugiau faktų, mums reikia patikimo, patikimo tyrimo, kad būtų į viską įsigilinta. Mes, e, man atrodo, kad būtų labai ekstremali rekomendacija siūlyti uždrausti tokių pesticidų naudojimą. Visų pirma, turėtumėm ieškoti techninių sprendimų, Galbūt galima būtų pagerinti sėjos prietaisus, imtis kitų priemonių. Tarkim, e, mano regione yra e, e, auginami rapsai, kai jie labai maži jų negalima purkšti, bet iš tikrųjų rapsai tampa atsparus pesticidams ir dėl to uh, um, sumažėja ir pajamos. Ir taip pat noriu dar priminti, kad uh, rapsai gali pakeisti sojas. Ir pagalvokime, kokią grandininę reakciją viskas gali, viskas gali sukelti. Mes, manau, kad turėtumėm apsvarstyti visus aspektus, imtis uh, priemonių žingsnis po žingsnio. Visų pirma, reikėtų gauti geresnių duomenų. Juk, kaip sakė kiti kolegos, yra ir kitų įtakojančių bičių mirtingumą faktorių, pavyzdžiui, bičių kryžminimasis. Taip pat e, mes nustatėme, kad yra ir tokių lygų, kurios įtakoja bičių mirtingumą, taip pat klimato faktoriai tai yra ne vien tik tais pesticidai. Jeigu tai bičių mirtingumą sukeltų vien tik tais pesticidai, mes jau būtumėm seniai radę sprendimą. Labai ačiū, pane Maginės. Nu, nem vitatható, hogy a növényvédőszerek különösképp. Ačiū. Be jokios abejonės. Pesticidai tikrai kelia labai didelę grėsmę bitėms ir netgi e, ant pakuočių reikia aiškiai parašyti, kaip tie pesticidai turėtų būti naudojami. Jei E, laikomasi tų indikacijų galima sumažinti arba netgi panaikinti riziką. Todėl klausimas yra ne tas, ar rizika yra, ar jos nėra. Klausimas yra toks. Kokie fitosanitariniai produktai turėtų būti kaip ir kur naudojami tam, kad jų panaudojimas keltų kuo mažesnę riziką ir taip pat išsiaiškinti, kokių pasiekmių bus uždraudus vieną ar kitą fitosanitarinį produktą. Tai yra taip pat ir politinis klausimas, todėl mums e, ir reikia apie tai kalbėti. Vengrija yra viena iš didžiausių medaus gamintojų ES, todėl mums e, bičių sveikata yra be galo svarbi. Mūsų, mano šalyje fitosanitariniai produktai naudojami ypač e, siejamų sieklų apdorojimui. Mes e, Western Horn naudojame e, Vengrijoje. Tai yra kukurūzų vabalas, kuris, labai, e, kuris gali sunaikinti net 50 procentų kukurūzų. dėl tam tikrų fitosanitarinių produktų netinkamo naudojimo vakar, pernai labai daug bičių žuvo. E, Vengrijoje, bet e, pastarojų metų negalima buvo susijęti, nebuvo ne vieno bičių žuvimo, e, kurį būtų galima susijęti su neonikotinoidų e, naudojimu. Kitaip e, priešingai, e, didžioji bičių, didysis bičių mirtingumas buvo susijęs su, su kitų fitosanitarinių produktų naudojimu, neteisingų naudojimu. Vienas ekspertas, kuris dirba su bitininkystė, atliko savo ūkyje tyrimą. Jisai mm, augino. E, saulėgražas apdorotas neonikotinoidais ir paleido tenais bites, tenai buvo ir avilių, bet iš šito tyrimo jis negalėjo padaryti jokių išvadų, kad neonikotinoidai būtų žalingi bitėms. Ir e, Vengrijoje saulėgražam reikia naudoti neonikotinoidų, nes ir e, saulėgražų atveju turim vabalų, kurie sunaikina visą derlių. Todėl norėčiau paklausti, kokių pasiekmių turėtų neonikotinoidų. E, Uždraudimas, ogi būtų taip, kad ūkininkai imtų naudoti kitus, e, kitas priemonės, e, fosforinius organinės trašas, kurios dar labiau kenkia e, bitėms. Ir šitos trašos netgi ne į sėklas e, yra dedamos, o yra e, naudojamos jau žydėjimo laikotarpiu. Todėl bitėms būtų dar didesnė žala padaryta. Taigi, e, Vengrijoje reikėtų iš vis atsisakyti kukurūzų sėjimo, e, o mes esame vieni e, patys, vieni didžiausių kukurūzų e, gamintojų, augintojų. Ir kas tada atsitiktų, tada Ukraina pradėtų auginti e, kukurūzus šalia Europos sienų ir nenaudotų tų pačių, nesilaikytų tų pačių re, e, re, reglamentavimų, bet to reikėtų pereiti prie genetiškai modifikuotų kukurūzų. Taigi klausimas nėra, ar yra rizikos ar nėra rizikos, o kalbama apie tai, kaip būtų galima sumažinti arba visiškai panaikinti e, žalomą. E, Vengrijos ūkininkų ir bitininkų asociacija teigia, kad nebuvo e, bičių mirčių dėl neonikotinoidų naudojimo. Ačiū. Um, Ačiū pirmininkė, dėkoju Refsai už pristatymą, nes iš ties naudinga taip detaliai, techniškai diskutuoti, bet galų gale politinės diskusijos metu nutarsime dėl rezultato. Turiu keletą klausimų dėl antros skaidrės. EFSA teigė, kad komisija suteikė įgaliojimus ir supratau, kad terminai buvo labai griežti ir per tą laiką reikėjo išsiaiškinti, kiek yra atlikta tyrimų. Ir EFSA teigė, kad reikėtų atsižvelgti į visus esamus duomenis, E, gal EFSOS nuomonė buvo ir kitų duomenų, į kuriuos reikėjo atsižvelgti darant išvadas. E, kolegos minėjo, kad iš tikrųjų trūko duomenų ir norėčiau daugiau sužinoti apie tai ir pritarčiau kolegai Alanui Smith e, dėl to, ką pasiūlytų EPSA ir kokių duomenų trūko. trūko yra skirtumas tarp teorinio tyrimo ir laboratorinio tyrimo, kaip e, teigia kolegos. Ir tai yra rimtas klausimas ir manau, kad visi norime pasielgti teisingiausiai, kad bitės būtų apsaugotos. Nekartą sakėme, kad tai yra daugelypinis klausimas. Turiu dar vieną specifinį klausimą. Ar komisijos pasiūlymas yra jau įstatymas ir mes turime uždrausti neonikotinoidus, ar iš tikrųjų bus ryšys, ar pamatysime, kaip bičių populiacija didėja, juk turi būti nauda. Ir ar tikrai yra grėsmė bitėms. Ir kaip spręsti problemą kita vertus gali būti ir nepageidaujamų pasiekmių ir kolega jas minėjo savo valstybėje narėje, jeigu ūkininkai augins pasėlius ir naudos šiuos produktus ir jeigu tie produktai bus uždrausti, tai kokie kiti produktai bus naudojami ir kokios bus pasiekmės. O jeigu negalės naudoti jokių produktų, tai vėlgi koks bus poveikis žemės ūkiui šiuose regionuose. Galiausiai, pirmininkė, norėčiau kad neonikotinoidai iš tikrųjų būtų problema, būtų lengva išspręsti problemą. Bet visi suprantame, kad nėra taip paprasta ir kad mums reikia liktis labai pamatuotai, juk netaip paprasta rasti sprendimą ir manyti, kad jis tinka tai problemai spręsti, gali taip ir neatsitikti. Taigi tikiuosi, kad EFSA galės atsakyti kai kuriuos mano užduotus klausimus. Ačiū. Ačiū. Toliau panas Seiker. Ačiū. Na, iš tikrųjų yra iškilusi didelė dilema. Ar e, informacija yra patikima? Mes turime pagalvoti apie e, priežastis, dėl ko mažėja bičių. Man atrodo, kad ta informacija, kurią išgirdome šiandien, o būtent, kad e, reikėtų um, mažinti atitinkamų pesticidų naudojimą, tai dar norėčiau pasakyti štai ką. Kurio laiku tokios, e, tokie produktai turėtų būti naudojami? Man atrodo, kad galbūt e, yra daromos pernelik skubotos išvados. Ir dar vienas pastebėjimas Kokias cheminės medžiagas mes turėtumėm uždrausti naudoti? Ir taip pat kokį poveikį turi tokių cheminių medžiagų vartojimas, juk jos yra naudojamos siekiant kovoti su tam tikromis augalų lygomis. Taigi, galbūt netaip jau būtų ir blogai e, dar kartą e, pagalvoti apie tai, kas buvo parašyta studijoje tyrimuose. Man atrodo, kad reikia atsižvelgti į atitinkamas šalies arba regiono klimato sąlygas, e, kokie faktoriai yra reikšmingesni viename regione, e, kokie e, netokie reikšmingi. Man atrodo, kad su šiais klausimais dar iš tikrųjų reikėtų padirbėti. Ačiū. Ačiū. Toliau Erich. Merci, euh, Monsieur le Président. J'ai euh, bien également bien lu et j'ai bien entendu la. Ačiū pirmininkė. Atidžiai klausiausi išsakytų nuomonių dėl šio tyrimo ir matau, kad iš tikrųjų yra tam tikros ribos. Matome, kad EFSA negalėjo padaryti visko ir matome, kad yra šių, randama šių pesticidų ir žiedadulkėse ir suprantame, žinome, koks yra bičių kolonijų mirtingumas ir koks jis buvo per paskutinius 20 metų dėl pesticidų naudojimo. Ir manau, kad mums reikia į tai labai rimtai atsižvelgti. Argi nebūtų geriau atlikti kai kurių produktų poveikio vertinimą prieš pat tiekiant juos į rinką. Ir laikydamasi atsargumo principo, sakyčiau, kad komisija, kaip ir Prancūzija, galėtų uždrausti šių pesticidų naudojimą ir Prancūzijoje poveikis nebuvo labai neigiamas. Mano nuomonė, atsižvelgiant į tai, kuo rizikuojame, turėtume atlikti labai konkretų darbą ir EFSA dirba tuo klausimu ir tyria, koks yra pesticidų poveikis bitėms ir reikėtų peržiūrėti produktų sertifikavimo galimybės. Albedės, paso Žozep Buvei. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Mane šiek tiek šokiravo frazė um, negalima atmesti, būtent tokia frazė. Negalima atmesti tikimybės ar galimybės. Na, aš tikrai nežinau, ar um, galima atmesti galimybę, kad yra daromas poveikis ir aplinkai. Aš tikrai norėčiau, kad mes gautumėm sveikų maisto produktų, bet dabar, kai išgirdau e, pasakojimą apie neonikotinoidų e, vartojimą, tai visiškai pritariu. E, Britai iš tikrųjų Vokietijoje yra E, auginami rapsai, ypač e, pietuose, ir tai yra labai svarbi kultūra. Jeigu mes daugiau negalėtumėm auginti rapsų, tai daugelis ūkių susidurtų su didžiuliamis problemomis. Taip pat rapsai yra naudojami kaip pakaitinė kultūra, norint pagerinti dirvos derlingumą. Uh, Taigi būtų e, mums problematiška EFSOS pasiūlymas. Aš norėčiau pasiteirauti EFSOS atstovo. Ar e, iš tikrųjų turite patikimų įrodymų, kad rapsai e, kenkia bitams? Jeigu tokių faktų turite, jie turėtų būti viešai paskelbti. 2008 metais Vokietijoje buvo iškilę problemų, kad buvo neteisingai atliekama sėja. Ir iš tikrųjų mes turėtumėm turėti galimybę užsimti sėjomainą. Aš dar aštuntajame dešimtmetyje e, auginau rapsus E, tą rapsų veislę, kuri vadinasi dvigubas nulis, nulis nulis. Na ir tuomet e, buvo būtent e, ta rapsų veislė kaltinama dėl dėl e, stirnų mirtingumo vėliau e, buvo tai paneigta. Taigi aš manau, kad mes turime gauti patikimų e, mokslinių duomenų, kad būtina uždrausti šį produktą. Negalima kažko tai uždrausti remiantis tuo, kad negalima daryti šimtaprocentinės tikimybės, kad nesukeliamas pavojus aplinkai, reikia turėti neginčiamų duomenų, jeigu norime kažką tai uždrausti. Ačiū, Albertai, toliau e, Jose Buvė. Euh, Kaip ponas Smithas, aš pasitengsiu būti kuo objektyvesnis akivaizdu reikia pasakyti, nes tai yra tikrovė. E, yra įvairių, bent jau trys yra bičių mirties e, priežastis, tai lygos, e, pesticidai ir genetiškai modifikuoti produktai. Taigi tokia yra tikrovė. Taip pat turime problemų su neonikotinoidais, nes jie yra neurotoksinai. Kadangi yra neurotoksinai, jie turi poveikio e, gyvūnų nervų sistemai. Ir todėl bitės gali mirti. Taigi turime rimtą problemą, konkrečią problemą, kuri turi įtakos ir bitėm, ir visiems vabžiam. Taigi, Tai yra rimta problema. Jie turi, daro žalą ne tik tai bitėm, bet ir kitiem. Antra, antroji problema. Šiandien jau yra pripažinta, kad 50 milijardų eurų per metus bitės generuoja pajamų. Ir jeigu bitės išmirs, tai bus padaryta labai didelė žala, todėl jas saugoti yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Ir galiausiai Šiaurės Italijoje buvo padarytas labai išsamus tyrimas buvo bandoma pakeisti e, tam tikrų produktų ar sėklų apdorojimą. Ir buvo įrodyta moksliškai, kad ne tik tai nebuvo jokio praradimo derliaus prasme, bet kad ir apskritai ūkininkai galėtų visiškai nenaudoti tų pesticidų. O tai yra labai svarbu E, mūsų diskusijoms. Taigi tiek norėjau pasakyti. Taip pat norėčiau pasveikinti EFSA už atliktą darbą ir už drąsą ėmusis šio darbo ir, ir surinkus tą informaciją. Dažnai E, girdžiu sakant, kad EFSOS negalima kritikuoti, nes EFSA visą laiką mums pateikia e, teigiamą nuomonę apie įvairius produktus, bet EFSA šį kartą sako, kad nuomonė nėra jau tokia teigiama, tai mes iš karto ją puolam, kad EFSA blogai dirba ir taip toliau. Ir tie, kurie paprastai gina EFSA, dabar jau pradeda pulti. EFSA, at, EFSA stengiasi dirbti objektyviai ir aš tikrai džiaugiuosi jų darbu. Ačiū. Marija Gabriel, o vėliau ponia Lulink. Аз също най-напред бих искала да поздравя ЕФСА за откритата позиция, що се отнася до силните и до слабите страни на изследването, което ни представи. Ačiū pirmininkė, dėkoju EFSA už tokį atvirą e, požiūrį apie tai, kad pristatė tyrimą ir pasakė ir už ir prieš. Visi žinome, e, pesticidų neigiamą poveikį bitėms. Norėčiau pateikti vieną iš daugybės pavyzdžių. Vienas tyrimas, kuris buvo atliktas Bulgarijoje, galėtų būti pavyzdys. 2011 metais buvo atliktas ir buvo buvo paskaičiuota, kad maždaug 64 procentai bičių spiečių buvo e, apnuodyti pesticidais. Taigi pes, neteisingas pesticido naudojimas turi įtakos bitėms. Pritariu ponui Bovė. E, bičių mirtingumo priežasčių yra įvairių, todėl reikia pirmiausiai kalbėti apie įgyvendinamas priemonės. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra žingsnis į priekį, nes turime atsižvelgti ir į kitus aspektus. Taip pat reikia stengtis apsaugoti bičius piečius, bet negalima mm, piktinti ir žemės ūkio darbuotojų ar ūkininkų supriešinti. Manau, kad reikia žiūrėti iš esmės Ir mes tikrai neprivalome rinktis tarp e, medaus ir, pavyzdžiui, rapsų ar kitų e, kultūrų, nes tada visi e, pralaimėsime, visiems bus, nebus naudos. Reikia priimti konkrečias priemonės, ar galime padaryti išvadų apie apribojimus, kurie jau buvo įvesti kai kuriuose valstybėse narėse. Manau, kad tyrimų legitimumas tikrai nenukentėtų. Yra tokių šalių kaip pavyzdžiui Slovenija ir Prancūzija, kur jau yra gauta rezultatų. Norėčiau sužinoti, ar būtų galima publikuoti šios rezultatus, juos sužinosi, suž, sužinoti, ar e, buvo ar poveikis bitėms buvo naudingas, jau praėjo dviejai metai, e, jeigu po dviejų metų sužinosime, kad neonikotinoidai tikrai daro didelį, didelę žalą, gal mes vėliau rasime ir kitų e, priemonių, kurios yra, kurios yra žalingos. Taigi, ar po dviejų metų jau galima daryti kokiu nors um, išvadų. Taigi, dėkoju EFSA už tai, kad e, turėjo drąsos dirbti šiuo klausimu ir norėčiau pasakyti, kad labai svarbu turėti kuo daugiau informacijos, kuo daugiau duomenų ir, žinoma, gerbti e, visus apripojimus, kurie yra numatyti insekticidų naudojimui. Pane Liulink. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti, kad 94 metais buvau paskirta nuolatinę pranešėją dėl bitininkystės padėties Europoje. Iš manęs labai daug kas juokėsi, kai pirmą kartą pasiūliau savo pirmame pranešime, nes iš tiesų prašiau e, skirti pagalbą, išlaikyti ir pagerinti e, Europos bitininkystę. Ir netgi pasiūliau E, labai konkrečią priemonę, bet komisija tai viską ignoravo. Ir galiausiai buvo priimtas reglamentas, nelabai ambicingas reglamentas e, bitininkystės e, situacijos gerinimu ir pradėjome su dešimčia milijonų, milijonų, ne milijardų, o dabar o ir prieėmė per 34 milijonų. Ir aš atėjau, aš ateinu kiekvienais metais kalbėti už bitininkus. Ir iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų tada parlamentas netgi mažiau dalyvavo priimant tą reglamentą, nes nebuvo bendros sprendimo procedūros. E, pati save sveikinu, ypač dabar, kad daugybė kolegų staiga suprato, kokia svarbi ši tema ypač pastebėjus, kaip stipriai didėja bičių mirtingumas. Su re rezoliucijoje, paskutinėje, kur ir jūs pasirašėte, gerbiamas pirmininkė, mes visada stengiamės būti objektyvūs. Nereikia pamiršti, kad mūsų prioritetas yra savame suprantama. Tai, kad Europoje būtų auginama pakankamai bičių, kad užtikrintumėm ap, ap, apdulkinimą. Dabar neturėtumėm be rimtų mokslinių e, išvadų uždrausti kai kurių medžiagų naudojama. Man atrodo, kad reikėtų ieškoti alternatyvos. Alternatyvos, kuri būtų veiksminga dabar pat. Bet jeigu neturime vienareikšmiškos priemonės, ir mes pridarysime žalos, neturėtume pakankamai rimtų mokslinių e, įrodymų ir žlugs didžiausias derlius mūsų ūkininkams. Tikrai bus labai blogai ir man tikrai buvo keista klausytis e, nuomonės, kurį išreiškė Vokietijos ūkininkų asociacija. Tvirtino, kad neturi jokių alternatyvų. Taip pat sakė, kad nėra jokios rizikos, jokios žalos. E, E, teigia, kad jau Vokietijai seniausiai taip yra viskas daroma. Taigi man kila klausimas. Ar EFSA yra pasiruošusi ar būtų pasiruošusi patobulinti atliktą tyrimą, nes jie patys pripažino, kad jis nėra išsamus. Uh, Norėčiau e, perspėti komisiją, nepriimkite skubių sprendimų, neskubėkite uždrausti sėjos, neradus jokios alternatyvos, nes sprendžiant iš ūkininkų patiktos informacijos, tai tikrai gali e, kilti labai didelė rizika. Todėl norėčiau sužinoti, Ar komisija yra pasiruošusi nepriimti sprendimo, kuris būtų neapgalvotas ir skubotas? Ar yra pasiruošusi pol, dėl politinių priežasčių nepriimti sprendimo, nes dabar yra labai madinga uždrausti pesticidus, nu, net jeigu nėra įrodyta, kad jie yra žalingi. Taigi, jeigu yra alternatyvų, gerai. E, priimkime jas. Bet jeigu, jeigu alternatyvų nėra, jeigu kyla dar didesnė rizika kitiems produktams, tada darykime kaip prancūzų. Negi mes kaip, kaip ir Prancūzijoje dėl e, politinių priežasčių primsime tokius sprendimus, nes populistiškai tai labai gerai atrodo, visiems patinka. Tai gal geriau visgi remkime rimtais tyrimais ir užtikrinkime, kad kad nedings ir tam tikrų kultūrų derlius. Ačiū, ponai Liulink. Dabar aš dar kartą norėčiau suteikti žodį ponui Erman Fontier iš EFSA, tam, kad jis atsakytų e, bent jau tuos klausimus, į kuriuos gali atsakyti, nes buvo iš tikrųjų patikta daug klausimų. Aš e, norėčiau paprašyti jūsų kalbėti nelgiau kaip 10 minučių nes kitaip mums kils problemų, nes netrukus turi pasirodyti komisaras Borga. Taigi dabar suteikiu žodį ponai Arman Fontier. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, iš ties tikras iššūkis šitie klausimų ir tik dešimt minučių. Tikiuosi, kad e, užsirašiau visus EFSI skirtus klausimus. Buvo klausimas dėl gairių dokumento kodėl naudojamės e, mokslinė nuomonė, kodėl ją įtraukėme į tą gairių dokumentą, todėl kad komisija prašė toks atsakymas. Kodėl komisija prašė pasinaudoti mokslinę nuomonę, todėl kad joje yra naujų mokslinių įžvalgų ir akivaizdu, kad komisija mani, kad būtų labai svarbu, kad atsitiktų atlikdami savo vertinimą atsižvelgtume į naujausias mokslinės įžvalgas arba naujausią mokslinę literatūrą, e, kurioje rašoma apie beveik mirtiną poveikį ir bičių elgesį. Taigi būtent todėl mes naudojomės tą mokslinę nuomonę, nes toks buvo komisijos prašymas. Buvo išsakyta pastabų dėl mūsų rekomendacijų dėl lapų, dėl folio treatment vadinamo. Mes to nedarėme, mes tik tai nurodėme, kokios yra rizikos mūsų nuomonė, bet rekomendacijų nepateikėme ir tikrai ne dėl folio treatment. Mes to netgi nesvarstėme. Ne, ne kartą buvo išsakyta nuomonė, kad netlikome lauko tyrimų. Mes e, atsižvelgėme į juos, buvo atlikti lauko tyrimai arba pusiau lauko tyrimai ir mes juos atsižvelgėme. Ir tai akivaizdu mūsų išvadoje ir štai pavyzdys. Yra, šiuo metu yra keturi lauko tyrimai, kuriuose buvo išnagrinėtas pesticidų poveikis bitėms. Toliau rašoma, vertinant bičių mirtingumą, pasirodo, kad mirtingumo pikas atsiranda tam tikrų laikų. Taigi mes e, naudojomės lauko tyrimais ir galėjome pasinaudoti ir daugiau jų, bet kai juos gavome, turėjome dar juos įvertinti. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponas Bovė. Mes neteigiame, kad nustatėme, dėl ko mažėja bičių kolonijos. Netokie buvo mūsų įgaliojimai ir mes nesakome, kad neonikatinoidai yra dėl to atsakingi mes nieko negalime tuo klausimu pasakyti. Galime pasakyti tik tai, kad negalima sakyti, kad neonikatinoidai niekaip neprisideda prie šio reiškinio. Bet e, tai nebuvo mūsų įgaliojimų, įtraukta į mūsų įgaliojimus. Dėl stebėsenos tyrimų. Taip mes surinkome stebėsenos duomenis Buvo atliekama stebėsena Slovenijoje ir aptarėme tuos tyrimus per ekspertų posėdį. Bet pasirodė, kad labai sunku nustatyti priežastingumą tarp to, ką matome stebėsenos metu ir tarp neonikotinoidų naudojimo. Taigi mums reikėjo iš tiesų rasti pačią naudingiausią, svarbiausią informaciją gautą stebėsenos metu. Dėl termino, iš tikrųjų, jis buvo labai trumpas ir dėl to tokia yra mūsų švadų kokybė per tą nedidelį laikotarpį mes sutelkėme visus išteklius Ir tai, tai tikrai būtent todėl tokia ir yra kokybė. Ar EFSA rekomenduotų atlikti dar daugiau tyrimų? Atsakymas taip. Tai susiję su vienu iš klausimų, kuris buvo susijęs su gairių dokumentų naudojimu arba su mokslinės nuomonės naudojimu, e, kuris buvo gairių dokumento pagrindas. E, iš tikrųjų buv, naudojamės mokslinė nuomonė ir yra ryšys tarp tos mokslinės nuomonės ir duomenų trūkumo, e, spragų. Būtent todėl mes parengėme ilgą duomenų spragų sąrašą ir kad geriau suprastume neonikotinoidų poveikį bitėms, mums reikia užpildyti tas nurodytas spragas. Toliau žiūriu į klausimų sąrašą. Gal dar kartą pamėginsiu apibendrinti kai kuriuos svarbiausius e, dalykus, kurie yra nurodyti išvadose. Neonikadinoidai iš tikrųjų yra labai toksiški. Yra duomenų dėl umaus toksiškumo, dėl beveik mirtino poveikio, jie iš tikrųjų labai toksiški. Paskutiniuose tyrimuose nurodoma, kad yra dėl to atsiranda ir elgesio sutrikimų. Ir būtent todėl mes galėjome tik pirmajame, pa, pačiame paprasčiausiame lygmenyje atlikti uh, E, rizikos vertinimą ir daugeliu atveju ta rizika buvo patvirtinta. Kitais atvejais mes nustatėme, kad rizikos nėra. Ir tai buvo dėl poveikių nuo dulkių ir dėl tų augalų, kurie nėra patrauklus bitėms ir dėl cukrinių runkelių. Kai kuriais atvejais mūsų tyrimai buvo lauko arba pusiau lauko tyrimai. Mes ir kai kuriais vienais atvejais rizika buvo nustatyta, o kitais atvejais negalėjome padaryti tokios išvados, kad tikrai tyrimai parodė, kad e, rizika nedidelė. Tokiais atvejais mes nustatėme neiškumą, vertindami riziką. Taigi e, rizikos vertintojai kartu su valstybėmis narėmis įvertino visas reikalingas sudėtinės dalis, kad galėtų geriau išsiaiškinti tai, ką galima padaryti, ko negalima padaryti, kiek mūsų darbas yra ribojamas dėl to, kad nepakanka duomenų. Ir toks buvo mūsų siekis - užtikrinti, kad ir komisija, ir valstybės narės kuo aiškiau suprastų situaciją ir kad tai padėtų jiems priimti sprendimus. Ir mūsų pasiūlymas toks, jeigu komisijai kai kurios dalys bus neaiškios, jeigu reikės papildomų duomenų, tai mes esame pasirengę komisijai, kai tik įmanoma, pateikti tokią informaciją. Ačiū. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti EFSA, o taip pat ir ponui Herman, Herman Fontie už tai, kad pas mus atvyko ir suteikė tokios svarbios informacijos. Be abejo, reikia dar platesnių diskusijų, o taip pat ir toliau gilintis į šį klausimą, nes kol kas dar neturime patikimų duomenų. Bet kokia atveju, manau, kad prie šio klausimo dar grįšime vėliau, kai prie mūsų prisijungs ir komisaras Borg. Dabar uh, Nedelsdamas norėčiau pereiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra atsinaunančios energijos ištekliai vidaus rinkoje. Kolegas Piros Danelis pateikė savo nuomonę. Taigi dabar ir turėtumėm aptarti nuomonę, kuri vadinasi dabartiniai iššūkiai ir galimybės atsinaunančiai energijai E, jau buvo pateikta ir pakeitimų. Kaip žinia, e, e, mūsų praėjusio posėdžio metu trūko laiko, dėl to šiandien aptarnėme šią nuomonę, o rytoj balsuosime. ITRE komitetas yra kompetitingas komitetas ir tikimės, kad ITRE komitetas atsižvelgs į mūsų nuomonę balsavimo metu, kuris įvyks kovo 18 dieną norėčiau paprašyti tų, kas nori pasisakyti apie tai pranešti sekretariatui. Žodis pranešėjui. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pateikėte pakeitimų mano tekstui patobulinti. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra tam tikrų e, problemų, e, aprūpinant, e, apsirūpinant e, energiją. Aš manau, kad čia reikia kalbėti ir apie klimato kaitą, poveikia aplinkai, taip pat maisto produktų saugumą. Taip pat nepamirškime ir to, kad vis stiprėja konkurencija žemės ūkio srityje. Taip pat labai svarbu, kad ES išliktų konkurencinga ir globalių lygmenių, laikydamasi uh, pasaulio prekybos organizacijos reikalavimų. Taip pat reikia kovoti ir su nestabilumu žemės ūkio produktų rinkose, o taip pat stiprinti e, ir e, ūkininkų poziciją. Man atrodo, kad atsinaunančios energijos šaltiniai yra labai svarbus kovojant su klimato kaita. Uh, Dėl to e, jų tikrai reikėtų nepamiršti. Taip pat manau, kad e, tuo pačiu metu reikėtų skatinti ir taupyti elektros, atsiprašau, energiją ir kovoti su energijos švaistimu. Visi e, šie elementai labai glaudžiai tarpusavį susiję ir vieni kitus įtakoja. Atsinaunančios energijos šaltiniai Europos Sąjungoje turėtų gauti svarbesnį vaidmenį ne bet kokią kainą. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta pusiausvira apsirūpinimo energija srityje. Taip pat e, tuo pat metu reikia atsižvelgti visus iššūkius, kuriuos aš anksčiau išvardinau. Nebūtų labai gerai, jeigu spręsdami vieną problemą mes sukurtumėm kitų problemų. Panašiau atsitiko su biokūru. Taip, jie yra palankesni aplinkai, bet tik su ta sąlyga, kad um, jų pagalba yra mažinamos emisijos. Dabar jeigu kalbame apie alternatyvius energijos šaltinius, tai jie neturėtų būti labai brangus. Uh, nes jeigu jie bus labai brangus, tai bus padarytas neigiamas poveikis konkurencingumui. Taigi to reikėtų nepamiršti, kuriant atitinkamą strategiją, nes antraip gali būti iškraipyta ir rinka, o taip pat tokie e, rinkos iškraipimai gali turėti įtakos ekonomikos bei aplinkos politikai. Taigi reikia rasti e, tokius e, patikimus energijos šaltinius, kurie užtikrintų apsirūpinimą energiją. Taip pat tuo pat metu reikia atsižvelgti ir į žemės ūkio interesus, į aplinkos apsaugą. Dažnai mažos įmonės, mažoms įmonėms reikia daugiau um, informacijos, joms reikia perteikti daugiau patirties. Taigi aš manau, kad turėtumėm geriau informuoti mažas įmonės. Tarkim, didelės įmonės jau ir galbūt turi tokios informacijos ir ją naudojasi. Taigi, turime vykdyti atitinkamas informacinės kampanijas apie tai, kaip galima būtų sutaupyti e, energiją, nepakenkiant žemės ūkio produktų įvairoviai. Taip pat, man atrodo, labai svarbu, kad ir ūkininkai prisidėtų prie to, kad būtų uh, skatinamas alternatyvių energijos šaltinių naudojimas tam, kad būtų galima pasinaudoti e, geriau alternatyviais energijos šaltiniais, reikėtų užtikrinti glaudesnių bendradarbiavimą. Mėly kolegos, aš tikiuosi, kad e, dabar jums aišku, kokia yra mano nuomonė. Aš siūlau atmesti kai kurios pakeitimus, Tikrai nenoriu nuvertinti jūsų pas, e, pastangų ir pastabų. Tiesiog pabandžiau e, paaiškinti, kokia yra mano nuomonė ir prašau jūsų mano nuomonėje pritarti. Labai ačiū, dabar pradėsime diskusijas. Septyni kolegos paprašė žodžio. Turėtumėm diskusiją baigti kiek įmanoma greičiau, nes antrai patvyks komisaras ir e, dar mūsų diskusija bus nebaigta. Uh, Žodis Britai. Ačiū pirmininkė. Mes visi pasisakome už atsinaunančios energijos šaltinius, kad jos reikia skatinti, plėtoti. Tačiau tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad galbūt yra per didelis reguliavimas, per daug taisyklių. Man atrodo, kad nereikėtų per nelik daug investuoti į kažkurias sritis yra iš tikrųjų ir tokių investicijų, kurios gali sutrukdyti pusiausvyrą rinkoje. Taip pat nepamirškime ir tokios problemos, kad, tarkim, ūkininkai gali uh, per nelik daug auginti kokiu nors kukurūzu. E, dėl to buvo skustas Europos komisijai, nes e, tai reiškia, kad e, mažėja kult, auginamų kultūrų įvairovė. Turime būti labai atsargus, teikdami paskatas atsinaunančios energijos šaltinių šaltiniai, šaltiniams vis dėlto turime pagalvoti ir apie rinkos galimybės. Galbūt e, e, reikėtų finansuoti nuos technologijas e, kurį laiką, kol jos parodytų, kad pačios parodytų, kad atsiperka, nebūtų prasminga kažką finansuoti visą laiką. Dėkoju, Britai. Pirmininkė, mes kalbame apie iššūkius žemės ūkio, atsiprašau. Pone Jūso, ačiū kalbėsiu kaip EPP šešėlinė pranešėja. Pirmiausiai norėčiau pritarti praktiškai viskam, ką pasakė ponas Danielis, norėčiau jį pasveikinti už tokį išmintingą pranešimą. Šis, šiame pranešime kalbama apie pagrindinės rytis, kurio reikėtų, kuris reikėtų pasistengti tam, kad e, pasiektumėm tikslų atsinaujančių energijų srityje ir kad jos būtų konkurencingos, kaip ir ponė Reimer sakė, aš pritariu. Negalima visą laiką joms skirti pagalbos sub, sub, subsidijų, bet, kaip jau buvo įrodyta, iš tikrųjų jos yra labai naudingos ir jeigu taip nebūtų, jos nebūtų pasiekusios tokio piko kaip dabar, todėl reikia šiokios tokios pagalbos. Labai svarbu sudaryti galimybės, kad kad jos jums būtų sudarytos tinkamos sąlygos plėtotis. Aš pateikiau pakeitimų ir juose sakau, kad e, Atsinaujinančios energijos jau yra labai svarbios, negalima sakyti, kad turėtų būti labai svarbios. Jos yra svarbios nuo tada, kai primė pirmąją direktyvą, prieš 10 metų, per tą laiką iš tikrųjų atsinaujinantis energijos šaltiniai Europoje buvo ypatingai išnaudoti. Išbraukiu alternatyvas energijas, manau, kad reikia kalbėti apie atsinaujinančias energijas, alternatyvios energijos. Alternatyvus energijos šaltiniai yra visiškai kitas dalykas, bent jau ispaniškai taip pat biodegalų tvarumas jau egzistuoja. Reikia kalbėti apie jų e, pagerinimą ar patobulinimą, bet egzistuoti jie jau egzistuoja. Man labai svarbu, kad būtų skatinamas antros kartos e, biodegalų naudojimas, nes būtent jie neturės įtakos maisto produktų naudojimui, o kalbant apie atliekas, nereikia kalbėti apie atliekų mažinimą, o apie e, geresnį valdymą atliekų susijusių su elektros gamyba ir, bio, ir antros kartos biodegalais. Aš pritariu praktiškai visiems pakeitimams, tik tai septintam. Punktui e, teikiamas pakeitimas, man atrodo, yra netinkamas, geriau jį suformulavo pranešėjas. Taip pat nepritariu aš labai pritariu moksliniams tyrimams, todėl pateikiau pakeitimą dėl, dėl tyrimų e, naujosios, antrosios e, kartos e, energijos šaltinių tyrimui, bet e, nepritariu, kad iš kad tos lėšos būtų nukreiptos nuo tam tikrų žemės ūkio sričių. Ačiū, ponas Girling, minutę. A, a, the lady in front of me. Uh, we're talking Atsiprašau, kolegės, mes kalbame apie šūkių žemės ūkiui, apie atsinaujinančią energiją ir pateiksiu dar vieną iššūkį. E, viena taryboje, e, taryba turi daug žemės ir norėtų ten pastatyti e, saulės. Saulės kolektorius ir iš tikrųjų Dėl to atsirado visiškas skandalas. E, elektros vartotojai subsidijuoja šį planą ir teikia lėšas e, miesto tarybai ir ne, manau, kad žemės ūkiui tai yra tikrai iššūkis. Toliau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, suprantu, kad laiko nėra daug. Paprasčiausiai norėčiau pasakyti, kad ši tema yra labai svarbu, mums reikia pasiekti labai trapų balansą tarp žemės ūkio, maisto gamybos, aplinkos ir atsinaujinančios energetikos. Tai yra nuomonė dėl pranešimo savo iniciatyva ir mums, mes dabar peržiūrime atsinaujinančios energijos direktyvas ir rengiamas didelį, didelį ataskaitą dėl netiesioginio žemės panaudojimo pokyčių. Taigi mums reikalinga konstruktyvi diskusija dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir dėl žemės ūkio ir aš nekantrai laukiu šios diskusijos. Ačiū. Ma, ponios maginės nematau, todėl Martinui Oislingui žodis. Martin, Martin Osling ir poi Glattenfelder. Martin Osling. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Kolegai, kolegas teis, kolegė iš Vokietijos teisingai pasakė, kad, na, imdamiesi priemonių e, e, kukurūzų auginimo srityje prasilengiame su tikslu turėtumėm nepamiršti, kad iš tikrųjų galime potencialiai išnaudoti ir atliekas. Mes dabar uh, diskutuojame uh, apie apsiribodami labai um, tik tais keliais dalykais. Man atrodo, kad turėtumėm diskutuoti platesnėme kontekste. Nepamirškime, kad uh, reikia ir paskatų valstybėse narėse tam, kad būtų kažkoks tai vystimasis. Man atrodo, kad ūkininkai taip pat turi naudos iš um, tvarios energijos plėtojimo, nes jie augina atitinkamas kultūras. Tai tiek galėčiau pasakyti apie ES strategiją, taip pat ir apie biokūrą. Mes jau seniai tikėjomės um, iš medienos išgauti energijos, bet tie mūsų planai sužlugo. Aš manau, kad um, iš tikrųjų turėtumėm uh, būti realisti, realistai. Ačiū. Toliau pane Gletinferder. Megújuló energia ügye nagyon fontos a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés számára. Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie tvarę energiją, tai yra tikrai labai svarbu ir e, kaimo plėtrai. Jeigu mes e, kalbame, pažvelgtumėm į 27 valstybių narių planus apie tai, kaip iki 20 metų jos pasieks savo tikslus atsinaudančios energijos rytyje, tai suprastumėm, kad iki 50 procentų atsinaudančios energijos būtų pagaminta iš biokūro. Tai reiškia, kad būtų naudojami miškininkystės ir žemės ūkio produktai. Aš esu pateikęs du pakeitimus. Visų pirma, tai yra septintas pakeitimas ir 49 pakeitimas. Liberalai tos pakeitimus įtrau, e, įteikia ir e, norėčiau tarti keletą žodžių. Mane tikrai e, šokiravo socialistai. Jie nori atmesti šios abu pakeitimus. Na, o šie abu pakeitimai E, yra susijęs su tuo, kad ir po 2020 metų reikėtų privalomų tikslų. Na, o socialdemokratai dažnai pasisako už tai, kad mes remtumėm atsinaunančią energiją. Man atrodo, kad čia svarbu išsiaiškinti štai ką, kaip ateityje mes galėsime užtikrinti saugumą, turiuomenį tą periodą, kuris prasidės po 20 metų. Juk reikia pagalvoti ir apie investicijų atsiperkamumą. Dabar e, reikia investuoti tam, kad po 2020 metų galėtumėm padidinti e, atsinaunančios energijos šaltinių naudojimą Europoje. Taigi aš manau, kad bent jau vieną iš mano pakeitimų tikrai turėtumėte paremti, nes atsinaunanti energija ši sritis gali būti plėtojama tik tada, kai yra ilgalaikių tikslų. Uh, Turiu pastabą ir dėl e, saulės energijos. Vėlgi, tai yra labai svarbis rytis. Dažnai saulės e, kolektoriai yra um, yra e, kuriami tik tam tikrose regionuose, tam tikrose sritise. Uh, E, Vengrija yra priemusi ir atitinkamus įstatymus. Report, Chairman, bring... Pirmininkė nekomentuosiu šios ataskaitos, tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aplinkos komitetas rengia ataskaitą apie bioekonomiką. Ir, kaip suprantu, Žemės ūkio komitetas neturi nuomonės dėl šio pranešimo, o bioekonomika yra kaip tik susijusia su gamta, su dirbožėmiu, su Žemės ūkiu. Ir pirmininkė norėčiau paklausti, kodėl žemės ūkis neteikia nuomonės tuo klausimu. A ačiū, pasitikrinsime. Toliau žodis ponui Alvardui, bet jis sako, kad perdo žodį kolegai. Pirmininkė, Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegą atliekus tokį puikų darbą, nes šis pranešimas yra puikiai parengtas. Kaip pranešėjas teigė, atsinaujinanti energetika atlieka svarbiausią vaidmenį gyvendinant Europos strategiją. Atsinaujinančios energijos produktai yra labai svarbus, ypač kaimo vietovėms ir ūkiams. Yra ūkininkams daug galimybių kurti atsinaujinančią energiją arba e, mažinti elektros ir šildymo sąskaitas ūkiuose. Norėčiau pabrėžti tai, kaip svarbu apsirūpinti energiją ir kokį svarbų vaidmenį atlieka Europos atsinaujinantis energijos šaltiniai. Tačiau yra labai daug iššūkių, siekiant tvariai naudoti atsinaujinančią energiją. E, yra įvairių skirtingų tikslų, kai pranešėjas labai tiksliai nurodė savo pranešime. Energetika neturėtų kelti grėsmės maisto saugumui ar maisto gamybai arba žemės ūkio konkurencingumui. Norėčiau pabrėžti, kad mokslinių tyrimų efektyvumas dėl atliekant energijos vartojimo tyrimus yra labai svarbus. Taip pat tai yra labai svarbus dėl biodujų naudojimų. Dar norėčiau pasakyti, kad e, Europos Sąjungoje trūksta atsinaujinančio energijos šaltinių naudojimo reikia atsižvelgti į tvarumo kriterijus dėl biomasės ir tai netru, neturėtų trukdyti naudoti tokią energiją nei ES, nei valstybėse narise ir tai turėtų būti pagrįsta esamais teisės aktais, turėtų būti parengtos ir stebėsenos priemonės. Norėčiau pasakyti, kad rengiant tvarumo kriterijus dėl biomasės būtina atsižvelgti į ekologinį tvarumą, į kitas tvaraus vystimo vietovės ir reikia dėti atitinkamas pastangas, atsižvelgiant ir į kitus kriterijus. Tačiau mes pritarėme šiai nuomonėjai ir norėčiau pasveikinti pranešėjai atlikus puikų darbą. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti e, žodį pranešėjus Pyros Danelis tam, kad jis greitai pateiktų trumpas išvadas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už konstruktyvius komentarus. Taip pat noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū už visus pateiktus pakeitimus. Na, mes visi sutarėme dėl to, kad turime dėti pastangas tam, kad išspręstumėm atsinaunančios energijos šaltinių problemą, bet nesukurtumėm naujų problemų. Šiandien mes padiskutavome. Buvo sakyta, kad yra iškraipama rinka. Na, o mes norėtumėm užtikrinti tvarę plėtrą tiek socialinė, tiek ir ekonominė prasme. Ponui Glattenferder norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu mes iš tikrųjų norime pasiekti 2020 metų tikslus, tai tuomet, ko gero, kol kas dar vis dėlto per anksti kalbėti apie laikotarpį po 20 metų. Taip pat man atrodo, kad turėtumėm e, koncent, tiesiog koncentruotis į 20-ųjų metų tikslą ir nesiblaškyti. Taip pat reikėtų siekti tvarumą. Mes norėtumėm, kad būtų užtikrintas tikras tvarumas, ne vien tik kažkokių subsidijų pagalba ir kad viskas būtų, turėtų būti suderinama su subsidijų tvarka. Ačiū. Kągi, mėly kolegos, dėl penkto klausimo e, jį atidedame pono Vojcechovski pranešimą dėl 2011 metų metinės ataskaitos ES finansinių interesų apsauga yra e, atidedamas kitam posėdžiui, tačiau nesikeičia pateikimų, pakeitimų pateikimo terminas, tai yra vasario 27. Na, dabar norėčiau pasveikinti komisarą e, Tony Borg, kuris atsakingas už sveikatą ir vartotojų politiką. Uh, Jis e, e, pakalbės apie iniciatyvas, kurios bus įgyvendintos iki šios parlamento kadencijos pabaigos. Taip pat jis paminės ir kitus aktualius klausimus. Čia turiu omeny naujausias e, problemas susijusias su arklienos skandalu. Taip pat jis pakomentuos ir neonikotinoidų insekticidų poveikį bitėms. Ką tik tais išgirdome EFSOS atstovo pasisakymą šią temą, įvyko labai plačios diskusijos ir jos tikrai buvo labai įdomios daugeliu dalyvavusių kolegų. Taip pat e, reikėtų pakalbėti ir apie e, tarybos direktyvos numeris 2820 įgyvendinimą. Taigi e, tiek. Dabar suteiksiu e, žodį komisarui, paskui koordinatoriams ir kitiems kolegoms. E, komisaras Borgo. Labai ačiū, džiaugiuosi, kad mane pakvietėte. Pirmininkė, gerbėmieji Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti jūsų posėdėje, nes iš ties yra labai daug klausimų kurie galėtų būti aptarti kaip planuota, o kiti klausimai nėra planuoti, tačiau vis tiek yra labai svarbus. Taigi norėčiau atsižvelgti šios klausimus ir aptarti su jumis tuos svarbius klausimus, kuriuos, prie kurių turime dirbti per artimiausius 14 mėnesių. Iš ties laikas bėga greitai ir reikalingas komisijos ir parlamento bendradarbiavimas, kad būtų galima pasiekti kuo daugiau pažangos. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to klausimo, kuris paskutinės kelias savaitės nuolat buvo žiniasklaidoje. Ir tai buvo arkliena, kuri buvo ženklinama kaip keuliena ir kaip jautiena ir jos buvo rasta kai kuriuose pusgaminiuose. Na, o po to paminėsiu kitus dalykus, kaip ko, dėl komisijos veiklos. Pirmiausia, iki šiol. Tai buvo ne maisto saugos klausimas, tai yra ženklinimo klausimas, maisto produktų, mėsos ženklinimo e, klausimas nes mėsa buvo ženklinama taip, kad dėl ekonominės naudos būtų galima gauti daugiau pelno. Taigi bent jau e, kol kas, tuoj paminėsiu tuos saugiklius, e, kurių laikosi komisija, bet dabar kalbama, kad tai gali būti pavojinga ir žmonių sveikatai. Antra, tai neklausimas kuris e, susijęs su teisės aktų trūkumu. ES yra labai aiškus teisės aktai dėl produktų ženklinimo ir jeigu tai yra mėsa, turi būti aiškiai nurodyta, kokios rūšies mėsa, ar keuliena, ar jautiena, ar arkliena. Arkliena irgi gali būti mūsų rinkoje, tačiau turi būti aiškiai paženklinta. Priemonių yra, pavyzdžiui, greito perspėjimo sistema dėl maisto ir pašarų ir ta sistema veikia. Ir yra teisės aktai dėl atsekamumo ir jie irgi veikia ir šiuo konkrečiu atveju suveikė, kai netgi per, vie, po vienos ar kelių dienų buvo galima nustatyti, iš kurios valstybės narės buvo, iš kurios šalies buvo pateikti maisto produktai. Ir trečias dalykas, akivaizdus, bet vis tiek turiu tai pasakyti, nes e, kartais neteisingai šis klausimas suprantamas, tai, kad ES teisės aktų įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė. Tai visai nereiškia, kad komisija nekoordinuoja ir nepadeda valstybėms narėms įgyvendinti tų teisės aktų, ar kad komisija negali imtis tam tikrų veiksmų, kuriuos netrukus paminėsiu. Taigi tai yra trys svarbiausi dalykai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad komisija irgi nedikaduoniavo E, vasario 13 dieną, pirmininkaujant Airijai, buvo surinktas e, skubus posėdis ir e, buvo svarstomos kai kurios valstybės narės ir aš iš karto informavau, kad bus imamasi tam tikrų veiksmų. Ir po dviejų dienų, penkio, vasario 15 dieną, buvo nuolatinio komiteto posėdis ir buvo patiktas pasiūlymas dėl intensyviaus stebėsenos ir toje stebėsenoje buvo nurodytos dvi sudėtinės dalys. Pirmoji - tai yra testai, DNR testai dėl jautienos, kuri buvo paimta iš parduotuvių, siekiant nustatyti, ar yra tuose produktuose arklienos o antras dėl fenilibutazono, ar jis buvo naudojamas skerdykloje, ar pasienyje, kai buvo importuojama iš trečiųjų šalių. Taigi buvo nurodyti tie testai, kuriuos e, reikėjo, reikės atlikti kovo mėnesį ir dėl fenilbutazono ar jo yra tose gaminiuose. Buvo nutarta atlikti šiuos antrinius testus, nes ta arkliena, e, kurioje buvo fenilbutazono negali būti naudojama žmonių maistui ir turi, arba jie, turi būti atitinkamas laikotarpis tarp šio produkto naudojimo ir skerdimo. Nes jeigu arkliams buvo duotas šis vaistas, tai mėsa negalima prekiauti. Ir, kaip jau minėjau, vieną mėnesį kovą bus atliekami šie testai ir jie gali būti pratesti dar dviejams mėnesiams. Ir šį planą patvirtino pačios valstybės narės nuolatinėme komitete ir re, apie rezultatus bus pranešta komisija iki balandžio 15 dienos ir netgi prašoma kuo greičiau paskelbti tuos rezultatus. Ir taip yra todėl, kad visi susidomėjo šio klausimo, todėl kad vartotojai nekantraudami laukia rezultatų ir be to, remianti šiais rezultatais, gali reikėti planuoti kitus veiksmus. Taigi tie testai, kurie bus atliekami kiekvienoje valstybėje narėje, jie priklausys nuo skerdyklų skaičiaus ir nuo importuotos arklienos kiekio. Tai vienose šalyse reikės 10 testų atlikti, kitose 150 per 30 dienų. Ir e, šie valstybės narys nuolatinėme komitete praėjusį penktadienį pritarė šiems stebėsenos planams, o kovo pirmą dieną bus pradėti atlikti šie testai. Po to komisija patvirtino šį bandymų planą ir jis buvo patvirtintas vasario 19 dieną ir šis klausimas bus aptariamas kitoje ministrų taryboje, kuri vyks vasario 25 dieną. Dėl fenilbutazono, ar jo nėra, bus e, imamas vienas e, mėginys iš 50 tonų ir penki mėginiai iš kiekvienos valstybės narės. Norėčiau informuoti komitetą, kad komisija bendrai finansuos šių planų įgyvendinimą 75 procentais. Kitaip sakant, kiekvienas testas kainuoja apie 400 eurų, taigi komisija kompensuos maždaug po 300 eurų testui. Ir galiausiai e, iki 2013 metų gruodžio mėnesio komisija pateiks ataskaitą dėl, dėl maisos, mėsos ženklinimo, tos mėsos, kuri yra gaminio sudėdamoji dalis. O mėsos kilmė yra visiškai nesusijusi su šiuo įvykiu, nes tai galėjo įvykti netgi tuo met, jeigu būtų dokumentas dėl kilmės. Bet aš užtikrinsiu viską, kad mano tarnybos parengtų šią ataskaitą iki gruodžio kuo greičiau. O dabar norėčiau pereiti prie kitų klausimų ir pradėti nuo išlaidų dėl maisto ir pašarų. Neseniai buvo susitarta dėl daugiametės finansinės programos ir komisija turi netrukus pateikti pasiūlymą dėl išlaidų valdymo, dėl visos maisto grandinės. Buvo daug konsultacijų, kartu buvo atlikta tyrimų, vertinimų ir buvo padaryta išvada, kad dabartinė finansinė sistema veikia gerai ir kad teikia tikrą papildomą vertę. Atsižvelgdama į tai, komisija nesiūlys radikalios reformos, bet sieks e, racionalizuoti ir pritaikyti dabartinę teisinę sistemą, kad ji padėtų laikytis e, būsimų reikalavimų ir kad mūsų politika veiktų dar geriau ir kad būtų reikalingo lankstumo. Esu įsitikinęs, kad ir parlamentas, ir taryba pritars šiam dokumentui ir kad tai bus padaryta kuo greičiau. O dabar norėčiau pereiti prie ketvirto pasiūlymo. Jis yra žinomas e, kaip maisto ir pašarų saugumo paketas. E, jo irgi žinau, nekantrai laukia šis komitetas. Apgailestauju, kad mes rengėme šį paketą ilgiau nei buvome numatę. Tačiau esu pasiryžęs užtikrinti, kad pasiūlymai bus kuo greičiau patvirtinti. E, mes siekiame supaprastinti dabartinę sistemą, paaiškinti ją, e, nors ši sistema veikia jau seniai. Mes siekiame parengti tokias priemonės, kurios padėtų geriau valdyti riziką visoje grandi, maisto grandinėje, kalbant ir apie gyvūnų, gyvūnus ir augalus ir sieklas ir importą. Dar papildomai e, per atliekama maisto hygienos paketo peržiūra. Remdamiesi dabartinę patirtimi, mes e, atliksime šių dokumentų derinimą. Na, o dabar norėčiau pereiti prie gyvūnų gerovės ir pateikti naujausios informacijos dėl, dėl saustols, dėl keulių. Nuo šių metų sausio pirmos dienos e, yra reikalavimas e, keulės laikyti grupėse ir tai yra taikoma tiems keuliūkiams, kuriuose yra daug dešimt keulių arba daugiau. Ir valstybės narės turės pagerinti situaciją Komisijos pozicija šiuo klausimu buvo visą laiką aiški, buvo siekiama užtikrinti visiško šio reikalavimo laikymosi visose valstybėse narise. Kai kurios valstybės narės dar turi padirbėti, kad galėtų tiksliai taikyti šios teisės aktus dėl keulių paršavidžių. Ir dėja kai kurios valstybės narės pažeidžia teisinius reikalavimus. Kiti klausimai. Valsty... Tikriausiai prisimenate, kaip kovo mėnesį nepavyko patvirtinti nuostatų dėl gyvūnų klonavimo. Tikriausiai prisimenate, kad lapkričio mėnesį šiame parlamente buvo svarstomi du atskiri pasiūlymai. Vienas dėl klonavimo, kitas dėl pašarų. Dėl klonavimo buvo plačiai konsultuojamasi ir buvo tikima priimti, patvirtinti pasiūlymą Liepos mėnesį, o pasiūlymas dėl naujo, naujų pašarų taip pat bus pateiktas. O dabar norėčiau pereiti prie tos aktualios temos neonikatinoidų ir jų grėsmės bitėms. Ir tikiuosi, kad šio proceso metu nebūsiu sugeltas. Neseniai buvo pareikšta, kad neonikatinoidai išties kelia riziką bitėms ir tai patvirtino EFSA. Ir per šiuos du mėnesius, kai esu komisijos narys, girdėjau tiek daug kritikos dėl EFSOS, kad e, EFSA leidžia viską. O štai dabar turime nuomonę ir kad ir ką manytume apie EFSA, teigiama, kad yra kad neonikatinoidai tikrai kelia grėsmę bitėms. Ne visi neonikatinoidai, bet trys konkrečios medžiagos. Taigi, būtų neatsakinga, jeigu aš ir tie, kurie turi įgyvendinti tam tikrus sprendimus, į tai neatsižvelgtų. Ir kadangi EFSA tai yra patvirtinusi, Ir šis klausimas buvo aptartas parlamento aplinkos komitete ir Žemės ūkio taryboje ir daug valstybių narių, vienos entuziastingiau, kitos netaip entuziastingai prašė komisijos imti greitų ir proporcingų priemonių. Norėčiau pridurti, kad gavau laišką, kurį pasirašė 75 šio parlamento nariai ir prašydami komisiją uždrausti visus neonikatinoidus. Mano tarnybos e, aptarė tam tikrų priemonių taikymą su valstybėmis narimis ir remiantis tomis priemonėmis dviejus metus būtų sustabdytas tų neokatinoidų naudojimas, kuriuos EFSA nurodė kaip rizikingus. Ir tokios priemonės, tokiomis priemonėmis būtų pripažinta, kad tam tikrais atvejais būtų galima tas medžiagas naudoti saugiai. Ir atsižvelgtų e, į tai, kad ypatingais atvejais būtų galima imtis netidėliojimų priemonių. Kitaip sakant, būtų dviejiems metams sustabdytas trijų iš šešių neonikatinoidų naudojimas tiems pasėliams, e, kurie yra patrauklus bitėms. Ir apdorotų sėklų naudojimas taip pat būtų neleistinas po 2013 m. Liepos 1 dienos. Tačiau būtų leidžiama naudoti šias medžiagas importuojant e, pasėlius, tokius kaip cukrinius runkelius ir e, žiemkenčius. Ir taip pat būtų galima naudoti apdorotas sėklas e, pavasario sijoje. Ir mes planuojame, kad kovo mėnesį nuolatinis komitetas pateiks to klausimo nuomonę. Esu įsitikinęs, kad šios ambicingos, e, griežtos, tačiau proporcingos priemonės padės įveikti nustatytą riziką ir padės pagerinti bičių sveikatą ir kad bus atsižvelgta į poveikį Europos žemės ūkiui, nes ūkininkams ir toliau bus leista naudoti tas medžiagas, kurios nekelia grėsmės. Kalbant apie bites ir parlamente buvo aptarta direktyva dėl medaus, taigi norėčiau pabrėžti, kad reikėtų pasistengti, kad komisijos pasiūlymas netaptų GM klausimo, nes kalbama, kad teigiama, kad žiedadulkės yra natūrali sudėdamoji medžiaga meduje ir kad tai yra natūralus produktas, natūralaus produkto natūrali sudėtinė dalis. Bet tai klaidintų vartotojus. Ir norėčiau pasakyti, kad toks pasiūlymas e, e, nebūtų paliktas galioti, jeigu teismui reikėtų priimti to klausimų sprendimą. Ir jeigu meduje būtų randama GMO, tai toks medus, tokiam medui reikėtų leidimo prieš pateikiant į rinką. Ir vartotojai būtų informuoti apie tai, kad yra genetiškai modifikuotų medžiagų, kaip tai daroma su kitais produktais. Tikiuosi, kad galiu pasikliaupti jūsų gerbėmieji nariai parama įgyvendinant e, šiuos pasiūlymas, nes jie bus naudingi ir medaus gamintojams ir sustiprins vartotojų pasitikėjimą. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, suprantu, kad per tokį trumpą laiką visų klausimų neapriepiau, bet jeigu gerbėmiai nariai užduos klausimų, tai atsakysiu. Ačiū uždėmesi. Bene, grazie. Labai ačiū, mielas komisarė, už tokį išsamų pasisakymą. Man atrodo, kad e, jūs jau atsakėte daugelį klausimų, pasisakydamas pats. Dabar suteiksiu žodį e, komiteto nariams. Pradėsiu nuo koordinatorių. Visų pirma, pasisakys koordinatoriai, tuomet komisaras atsakys į koordinatorių klausimus, o paskui suteiksiu žodį kitiems e, komiteto kitiems komiteto nariams. Visų pirma, EPP frakcijos vardu prašom. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, ačiū e, komisarė už tai, kad pas mus atvykote. Ačiū ir už tai, kad pateikėte e, informacijos apie Arklieno skandalą. Aš pritariu daugeliu jūsų pastabų. Iš tikrųjų, sistema veikia. Reikia tiesiog išsiaiškinti sistemos silpnasias vietas. Labai gaila, kad e, kai įvyksta kažkoks tai skandalas, iš karto puolama reikalauti naujų teisės aktų, įstatymų. Man atrodo, kad iš tikrųjų jūs teisus reikėtų išsiaiškinti e, silpnasias sistemos vietas tam, kad ateityje galima būtų dar greičiau aptikti tokius skandalus ir juos ištirti. E, Taip pat noriu pasakyti, kad už tokį skandalą, kaip ar kliemo skandalas, nėra tiesiog atsakinga Europa. Turime pareikalauti pačių valstybių narių, kad jos a, tokius nusikaltimus, jeigu taip galima būtų pavadinti, a, nubaustų atsakingus asmenis. Galbūt nepakanka piniginių a, E, baudų, galbūt reikia ar laisvės atimimo bausmių, nes e, kalbama apie nusikaltelius, ne, o su nusikalteliais reikia kovoti atitinkamomis baudomis, bausmėmis. Aš tikiuosi, kad per ateinančias savaitės ir dienas mums pavyks e, ištirti skandalą ir atsakingus asmenys patraukti baudžiamą atsakomybėn. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte apie pesticidų naudojimą. Vėlgi ir čia labai svarbu, kad būtų elgiamasi dalykiškai, kad būtų nustatytos konkrečios datos tam, kad ir ūkininkas galėtų prisitaikyti. Mano frakcija tikrai pritarė jūsų pastaboms. Na ir daugiau nenoriu įkvoti laiko, tiesiog ačiū labai už jūsų pasisakymą. Ačiū Albertai toliau socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, komisarė. Aš irgi labai atidžiai klausiau jūsų paaiškinimo, ypatingai kai aiškinote apie arklienos krizę ženklinimo krizę, kai ant ženklų, ant etikečių buvo parašyta, kad yra jautino, iš tikrųjų buvo arkliena, tai yra iš tikrųjų apgavystė. Savame suprantama, ne viena sistema nėra tobula, bet tai vis tiek yra apgavystė, kuri visuomenės sveikatai neturi žalos, bet iš tikrųjų kilo labai dėlis triukšmas visuomenės nuomonė ir gali turėti netiesioginį žalą kitiems produktams ir kitiems gamintojams, kurie yra sąžiningi. Tai yra pasitikėjimo klausimas vartotojams. Pasitikėjimas nebus e, nuviltas tik tada, kada kontrolės sistema turės kuo daugiau svertų ir saugiklių. Kontrolės, kurios jūs sakote, kad norite vykdyti, man atrodo, labai yra mažos, nepakankamai. Suprantu, kad genetiniai tyrimai, genetinės kontrolės yra e, per daug brangios, bet manau, kad šiuo metu tikrai verta mobilizuoti visas priemonės, taip pat ir finansinės priemonės, kad kuo greičiau atkurtume visuomenės pasitikėjimą. Ir dar du klausimai. Jūs sakėte, kad ruošite teisės aktą dėl galimo klonuotų gyvūnų uh, E, galimos klonuotos, klonuotų gyvūnų mėsos įtraukimą į maisto produktus. Man atrodo, kad tokius priemonės reikia įvertinti ypatingai atsargiai ir norėčiau, kad komitetui pateiktumėt savo strategiją. Ir paskutinis klausimas yra susijęs su genetiškai modifikuotais organizmais. Taip, reikia ženklinti net ir tada, kai yra net mažiausias procentas ar, ar pėtsakas GMO mm, mm, žmonių maiste. Žinome, kad pašare jau gali būti pėtsakų. Žinau, kad šis klausimas iš tikrųjų yra labai kontroversiškas, todėl reikia reaguoti ypatingai greitai. BASF kiek žinome, nori persikelti, iš, perkelti iš Europos visus mokslinius tyrimus. Tai būtų labai labai e, blogas dalykas, todėl reikia e, surasti sprendimą, e, kuris nuramintų ir visuomenės nuomonę, bet kuris būtų ir toksai tikroviškas sprendimas. Taigi labai prašau komisijos atstovo paaiškinti, kokios strategijos laikysi šioje srityje. Ačiū, Luis, dabar George Lyon. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti komisarą Borgą atvykusi į mūsų e, komitetą ir pakalbėjusi apie labai svarbus klausimus. Aš turiu tris e, pagrindinius dalykus, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Pirmiausiai, arklienos problema. Džiaugiuosi tuo, kad ką padarė e, komisija, nors gal buvo šaukštai ir papietų, bet iš tikrųjų jūs tikrai ėmėte mėginius ir patikrinote, kad kas ženklinime yra parašyta, tas iš tikrųjų yra ir gaminyje. Iš tikrųjų labai džiugu matyti, kad jūs labai aiškiai pabrėžite, kad šiandien ne maisto saugumo klausimas, o tiesiog visuomenės apgavinėjimo klausimas, kai jie perka jautieną, o nusiperka E, arklieną, kuri kainuoja tik ketvirtį tiek, kiek kainuoja jautieną. Taigi manau, kad e, paimant mėginius jūs atsekėte, kas buvo, e, tos, kurie buvo kalti ir esu tikras, kad bus jie teisiami ir baudžiami. Tikėkime, kad ir toliau tas atsitiktinis mėginių ėmimas padės užkirsti kelią tokioms e, problemoms, nes iš tikrųjų mm, neženklinimas išspręs šitą problemą, o atitikimas tarp ženklinimo ir, ir produkto. Jūs kalbėjote ir apie kitus dalykus. E, tačiau nenorėjote kalbėti apie tai, kas vyksta tose 16 šaly, šalių, kurios nesilaiko nuostatų. Reikia žinoti, ar valstybės 90 procentų laikosi, ar 60 procentų laikosi, ar, ar ne. Nes kitaip mes nežinome, kada tikėtis, kad. Nežinome, kada ES visi maisto produktai bus gaminami teisėtai. Iš tikrųjų, Yra labai daug maisto produktų, kurie yra rinkoje, bet jie buvo pagaminti neteisėtai, ne pagal valstybių narių nuostatas, ES nuostatas. Taigi norėtume, kad e, išspausdintumėte tam tikrą sąrašą, kas kiek pažeidinėja, tai būtų sąžininga gamintojų atžvilgių. Taigi, prašyčiau E, taip pat ir imtis priemonių prieš tas šalis, kurios nesilaiko reikalavimų. Turime būti tikri, kad nebus daroma jokių e, nuolaidų tiems, kurie nesilaiko teisės aktų. Dabar neokatinoidų klausimas. Man buvo neramu, kad komisijos atsakas nebuvo proporcionalus. Man atrodo, kad jūs siūlėte visiškai uždrausti dviems metams neokatinoidų naudojimu. Tai- taip pat sakote, kad galbūt galima kažką būtų ir kažkokias padaryti e, išimtis, pavyzdžiui, cukriniams runkeliams arba žemkenčiams, taigi paaiškinkite, nes nepanašu, kad tai yra proporcingas sprendimas, sprendžiant iš to, ką EFSA mums pasakė. EFSA vis kartojo, kad nebuvo pakankamai tyrimų ir nebuvo galima išsamei padaryti išvados, kokiagi ta žala bičių bitėms Taigi norėčiau žinoti, kokios bus tos išimtis, kad būtų aišku, ką jūs žadate daryti. Ir dar du dalykai. Ko, kaip manote, kokia bus nauda per dviejus metus po šito draudimo? Ar tikitės, kad padidės bičių populiacija? Ir dar vienas dalykas, kokios bus nenumatytos pasiekmes uždraudus neokotinoidų naudojimą. Per EFSOS pristatymą išgirdėjome, kad kai kurios šalis gali pradėti naudoti e, kitus, e, kitas medžiagos, kurios yra dar blogesnės ir tada neokotinoidų žraudimas būtų ne žingsnis į priekį, o žingsnis atgal. Taigi, ar yra atliktas tyrimas, ar žinote, kokios nenumatytos e, pasiekmes gali būti uždraudus neokotinoidų naudojimą? Adesso Jim Nicholson. Jim Nicholson. Ačiū. Pirmininkė, aš irgi sveikinu komisarą atvykusiu mūsų posėdį. Jo įgaliojimai apima įvairiausios rytis, kurios susijusios ir su šiuo komitetu. Jis galbūt galėtų ir dažniau pas mus apsilankyti, nes kai kurie klausimai iš tikrųjų yra labai svarbus. Kaip ir kolega sakė, jisai išsakė didžiausius susirūpinimus. Turiu priminti jums, komisarė, prieš 14 mėnesių mes buvom uždraudę ir kitas medžiagas, bet niekas nesilaikė šito draudimo. O jūs sakote, kad bus įvestas ir dar vienas draudimas. Gal leiskim ir ūkininkam pasisakyti. Aš tikrai tikiuosi, kad jūs galėsite atsakyti šitą klausimą, nes padėtis yra tikrai sunki, nes ūkininkai kreipiasi ES su susirūpinimu. Jūs arba negalite įgyvendinti direktyvų, arba nenorite. Taigi tikiuosi, kad čia sulauksime kokios pažangos. Šiaip, kalbant apie klieną, Tikrai labai daug kas buvo pasakyta ir tikriausiai dar daug kas bus pasakyta, nes mane kankina nuojauta, kad šita pa, padėtis dar tikrai, šitą situaciją dar tikrai nesibaigė. Čia viskas dar tik prasideda. Reikia iki galo išsiaiškinti, kas įvyko, nes vartotojų. E, pasitikėjimas ka, tuo, ką vartoja, iš tikrųjų krito buvo kalbama apie tai, kad čia ne maisto standartų problema. Man negaliu su tuo sutikti, nes jeigu vartotojas eina į parduotuvę, perskaito ir sako ir mato, kas ten parašyta, tai jis turi būti tikras, kad etiketė atitinka tą maisto produktą. Taigi, mano nuomonė, reikia užduosi savo klau... keletą klausimų. Aš nesu ekspertas, bet užduočiau tokį klausimą, galbūt jūsų tarnyba galėtų atsakyti ar pakankamai yra kontroliuojama arklių, kontroliuojamas arklių transportas. Paklaus, užduokite šitą klausimą, nes tai labai svarbus dalykas. Reikia įsigilinti ir tai. Labai susidomėjęs, aš stebėjau ir televizorio ekranuose rodomus žemėlapius iš Lenkijos į, Ol į Olandiją, į Kiprą, ten tie arkliai visur vežiojami. Kokių mes, kaip mes kontroliuojame mėsos gamintojus. E, atsiprašau, mėsos brokerius, tuos brokerius, kurie sėdi prie kompiuterio, visiškai nemato tų gyvūnų, juos tik tai pardavinėja, stumdo. Taigi, manau, čia irgi sritis, į kurią reikėtų įsigilinti. Reikia pirmiausiai pasakyti, kad tai yra baudžiam, baudžiamasis nusikaltimas, nes visuomenė turi teisę žinoti, ką vartoja. Uh, reikia laikytis reikalavimų ir jūs sakėte, ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, darote tyrimus, ten e, imate, imate mėginius, bet paprastai kalbam apie tai, e, kokie bus kaštai. Anksčiau ir vėliau kažkas turės sumokėti už tai, kažkas turės e, prisijimti atsakomybę. Žinome, kas buvo po kitų panašių krizių po e, snukio ir kanopų lygos ir taip toliau. Bet vis tiek kyla klausimas, kiek ilgai mes atėsime ramiai ir leisime perpardavinėtojus e, kaltinti kitus, gamintojus, tarpininkus ir taip toliau. Net ir smulkieji platintojai, jie irgi yra kalti, jie turi atsakomybę. Aš labai rimtai nusiteikęs dėl šio klausimo, tikiuosi jūs irgi. Ir tikrai reikia imtis darbo, kad vartotojai visoje Europoje galėtų pasitikėti ženklinimu, nes į šitą problemą įsivėlė labai mažas procentas pramonininkų, bet jie sugriovė vartotojų pasitikėjimą nors dauguma gamintojų viską daro teisingai. Ačiū. E, Martinas Prasleris, Žaliųjų frakcija. E, Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė Borg. Tikrai būtų labai gerai, jeigu jūs pas mus dažniau ateitumėte ir mes galėtumėm išsiaiškinti visus rūpimus klausimus. Dar pirmadienį, kai vyko klausimas aplinkos komitete, aš um, kalbėjau apie kilusi skandalą. Panašu, kad um, panašu, kad viskas labai ilgai užtrunka, kol paskelbiama apie gautus įrodymus. Jie galbūt jau yra turimi iš laboratorijų prieš kelias savaitės. Taip pat aš manau, kad uh, reikėtų užtikrinti geresnį produkto atsekamumą. Taryba atitinkamą pasiūlymą atmetė, komisija rudenį pateiks pasiūlymą. Aš manau, kad reikėtų kalbėti ir apie jau pagamintų produktų geresnį ženklinimą. Na tikrai mes negalime atmesti, kad kažkas bandys vykdyti nusikalstamą veiktą, bet e, turime vis tiek dėti pastangas Iš tikrųjų gali atsirasti sistemoje ir tokių priekybininkų, kurie e, e, galbūt praeitie buvo nusikalteliai, dabar e, taptų priekybininkais, galbūt jos reikėtų traukti juodą sąrašą. Galbūt iš tikrųjų jau ne vienerius metus yra importuojama neteisingai paženklinta, paženklinta mėsa ir dėl to labai, iškilus tokiam skandalui kaip dabartinis, labai nukenčia vartotojų pasitikėjimas. Na, jūs galite sakyti, kad e, tai yra ženklinimo problema, ne vartotojų klaidinimo, e, atsiprašau, kad yra tiesiog ženklinimo e, problema, bet aš manau, kad vis tiek uh, reikėtų užtikrinti geresnę kontrolę. Valstybėse narėse kontrolės sistemos skiriasi. Manau, kad reikėtų europinės iniciatyvos, kuri užtikrintų vienodą e, kontrolės lygį ir tos pačius standartus. Na ir dar vienas dalykas. Dėl genetinės technikos buvo apie tai diskutuota praeitįje. Mane domintų, ką jūs ketinate daryti jeigu nebus naujų taisyklių, ko gero nereikėtų išduoti licencijų naujiems GMO produktams. Toliau nulinė tolerancija pašarams. Tos taisyklės buvo atšauktos. Panašu, kad nebuvo išduotos licenzijos pašarams, kurių sudėtyje yra GMO. Taigi galbūt galų gale reikėtų kelti ir tokį klausimą, kaip nulinė tolerancija GMO maisto produktuose. Na ir paskutinis klausimas dėl klonavimo. Kai vyko jūsų klausimas, jūs e, apie tai šiek tiek pasisakėte, bet nedaug. Ir čia aš norėčiau pasitirauti, ar jūs atsižvelgsite teikdamas pasiūlymą į Europos parlamento nuomonę E, reikėtų užtikrinti atitinkamą ženklinimą klonuotams gyvūnams. Reikėtų rasti atitinkamą sprendimą. Na ir dar viena pastaba. Be abejo, aš pritariu EFSOS tyrimui dėl neonikotino Aš tikiuosi, kad galų gale bus rastos tinkamos, aiškios taisyklės ir jos įgyvendintos bus. Dar reikia atlikti ir papildomus tyrimus. Manau, kad viskas dar tik tais prasideda, bet aš manau, kad galų gale galbūt iš viso reikės užbraukti neonikotinoidus. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį FD vardu kolega Blum. Uh, thank you, Chairman, and Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Aš nepasisakiau dėl arklienos 2009-aisiais, bet jau tada norėjusi išsakyti susirūpinimą dėl šio aspekto. Taip pat prisimenu, kai kalbėjome prieš 12 metų apie Didžiojo Britanijoje esančias skirdyklas, uh, ir taikant ES nuostatas tūkstančiai tokių skerdyklų buvo uždaryta. Ir tai turėjo įtakos ir maisto, mėsos higienai, ir gyvūnų geroviai, ir kitų problemų. Ir man regis, kad dabar, kai yra 27 skirtingos valstybės narės, kuriuose yra visiškai skirtingos e, situacija, skirtingi, e, skirtingi, skirtinga situacija, mes kalbame apie didžiulę įvairovę. Ir Jim Nicholsonas labai teisingai paminėjo, kad teisės aktų gyvendinimas gali kelti sunkumų. Ir čia kaip Heath Robinson tvarka. Nemanau, kad apskritai įmanoma, kad 27 valstybės narės pritartų tiems patiems teisės aktams ir juos vienodai gyvendintų. Sakyčiau, kad ES atsako už to žodžio kompetenciją vartojama, nes mes jau kalbame apie nekompetenciją reikėtų valstybėms narėms sugražinti tam tikrus įgaliojimus ir tai būtų daug geriau, nes ES nepavyksta padaryti nieko ir netgi Didžiosios Britanijos visuomenė tai mato. Ačiū, ponas Rubeks, paskutinis koordinatorius. Aš pritariu kolegoms. Mes, gerbimas komisarė, labai džiaugiamės, kad jūs pas mus atvykote. Džiaugiuosi tuo, kad jūs pasisakėte ne tik pirmų klausimų, kuris paminėtas darbo tvarkė, bet ir kitais klausimais. Aš labai atidžiai e, klausiausi, kaip e, jūs e, kalbėjote ir padariau štai kokią išvadą. Viskas tvarkoj su teisės aktais yra atliekami papildomi tyrimai, bet jeigu viskas tvarkoj su teisės aktais, tai kyla klausimas, ar turime pakankamai, pakankamą kontrolę. Pritariu tiems, kurie sakė, kad na, neįmanoma viską sukontroliuoti europiniu lygmeniu, bet vėlgi e, turėtumėm pareikalauti atitinkamų veiksmų iš valstybių narių tokios problemos e, e, vis iškyla. E, atsiranda kažkokios vištų lygos ar keulių lygos, dabar štai ar plieno skandalas. Aš na, nežinau, ar tas arklėno skandalas yra susijęs tik su ženklinimu. Man atrodo, kad buvo įvykdytas sunkus nusikaltimas. Na, ir apie tai jau kalbama ilgai, tačiau nėra jokių išvadų. Aš nemanau, kad mes e, turime gerai veikiančius teisės aktus. Aš pasisakau už sugriežtintą kontrolę, kurią jūs minėjote. Man atrodo, kad tam turėtų pritarti ir valstybės narės. Galbūt tai ir buvo e, deklaruota arklieną, bet e, galbūt buvo netinkamai apdarota. Manau, kad tikrai reikėtų viską išsiaiškinti. Mes e, esame prieėmę daug taisyklių, teisės aktų, bet akivaizdu, kad yra spragų. Aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs rastumėte galimybę ir išsiaiškintumėte, kokios tos yra teisės aktų spragos. Turiu omeny europinius teisės aktus. Galbūt e, reikėtų daugiau pareikalauti ir iš valstybių narių. Baigdamas norim palinkėti sėkmės ir padėkoti už jūsų ateimą pas mus ir jūsų pasisakymą. Kągi, ačiū ponui Rubikui, ačiū koordino, koordinatoriams, dabar suteiksime žodį E, komisarui tam, kad jis atsakytų į koordinatorių klausimus. Na, o paskui dar mums liks šiek tiek laiko e, kitiems komiteto nariams. Beje, yra 20 komiteto narių, kurie paprašė žodžio. Žodis e, komisarui Borg. Much, Dėkoju, ponia Lyons, už tą metaforą, kurią panaudojote, kalbėdami apie arklieną. Bet dabar norėčiau kitaip į šį klausimą pažvelgti. Ar tikime bendrą rinką ar ne? Turima, turime bendrą rinką 5 milijonai, 500 milijonų vartotojų, maisto produktai, yra teisės aktai. E, ir nereikėtų sakyti, kad trūksta teisės aktų, ir nebūtų teisinga sakyti, kad stengiamasi specialiai nesilaikyti tų teisės aktų ir tai reikštų, kad arba teisės aktai netinkami, arba valstybės narės mano, kad jie tokie tobu, netobuli, kad jų nereikia laikytis. Ir kai buvo ištirti pigiausi mėsainiai buvo nustatyta, kad juose yra arklienos. Taigi, tokiu atveju buvo pradėta griežtesnė stebėsena, kaip atsitinka bet kurios krizės atveju. Ne tik tuo atveju, kai yra problema maisto grandinėje, bet kai yra problema bet kur komercijoje ar kitose srityse. Taigi blogiausia, ką galėtume padaryti, tai išardyti bendrąją rinką, uh, ir leisti valstybėms narėms įvesti draudimus savo nuožiūrą arba e, kalbėti apie tokius dalykus, kurie visai ne maisto saugos klausimai, bet neteisingas ženklinimas nėra maisto saugos klausimas. Aš nesakau, kad šis pažeidimas nėra rimtas, Bet visai neseniai buvo ir kitų pažeidimų, dėl kurių buvo iškilusi grėsmė maisto saugai. Ir dėl to kilo įvairios krizės. Niekas šiame parlamente, bent jau dauguma, nesumenkintų esminių privalumų, kalbant apie bendrąją rinką tai reiškia, kad produktas, kurio kilmė yra vienoje šalyje, juda į kitą šalį ir vartojamas trečioje šalyje. Žinoma, mes galime iškelti klausimą, kuri šalis už ką atsakinga. Ir dabar prasidėjus šiai krizė mes tengiamės nepaminėti nei vienos šalies, bet teigiame, kad ta šalis per kurio, kurios teritoriją tokie produktai keliavo, yra įtariama ir dabar kelios valstybės narės pradėjo iki teisminius tyrimus ir nustatė, kas ką tuo metu veikė ir štai yra mums pateiktos išvados, kuriuose rašoma, kad daug šalių į daugelį šalių buvo atsiųsti gaminiai ir buvo prancūzijai 19 valstybių narių Europos Sąjungoje. Buvo gauta iš tos įmonės produktų ir tik Junktinėje karalystėje buvo nustatyta arklienos Po to mes paskelbėme greito perspėjimo sistemos veikimą ir buvo nustatyta, kad arklienos rasta dar keturiose šalyse, bet buvo šeši pranešimai keturiose šalyse ir buvo pradėtas baudžiamasis tyrimas. O dabar jums, gerbimiai nariai, yra žinoma tiek pat, kiek ir man, kad ES teisės aktai su viena išimtimi dėl baudžiamosios teisės aplinkos rytyje nenustato konkrečių baudų, krečių, krečių bausmių. Bet yra standartinė nuostata kiekvienoje direktyvoje, kurioje rašoma, kad kai valstybės narės įgyvendina direktyvą, jos turi užtikrinti, kad būtų taikoma atitinkama atgrasanti bausmė. Tai reiškia, kad valstybės narės taiko tokias bausmes, kurios pagal ES teisės aktus yra suprantamos kaip proporcingos ir atgrasomos. Suprantama, mes nenorėtume pažeisti subsidiarumo principo. Taigi direktyva yra teisės aktas, kuria remiantis valstybės narės turi e, prerogatyvą priimti sprendimus, bet tai reiškia, kad yra tam tikrų bendrų nuostatų ir jų pakanka. Bet tuo pačiu e, būtų galima pasakyti, kad jeigu yra įstatymai, pagal kuriuos baudžiama už vagystės ar įsilaužimus, tai nereiškia, kad nevyksta vagysčių ar įsilaužimų. Uh, Taigi yra šimtai tūkstančiai ES teisės aktų, bet e, pažeidimų vyksta. Ir mums nereikėtų e, dėl šio incidento sumenkinti pasitikėjimo mūsų sistema kurie pasitikė vartotojai, ne tik dėl maisto saugos, bet ir dėl kitos, daly, kitų dalykų. O pats blogiausias dalykas, kuris galėtų nutikti, ir tai būtų ne maisto saugos klausimas, o e, suvokimas šio pažydimo kaip maisto saugos klausimo. Nes jau padaryta daug ekonominės žalos ir viena šalis patyrė 1 procentą BVP tolygią žalą ir suprantame, kokia yra reakcija į šias problemas. Mes tiesiog turime nurodyti problemas taip, kaip jos yra, nereikia jų padidinti, išpūsti, bet reikia informuoti apie tai ir pasakyti, kad ES yra viena iš geriausiai maisto saugą užtikrinančių šalių ir kad buvo pažeidimų dėl maisto ženklinimo, mums reikia užtikrinti, kad to, tai nepasikartotų, už tai atsakingos daugiausia valstybės narės Ir kadangi tai yra vidaus rinka, tai reiškia, kad produktai juda visoje šalyje ir jų gali būti ne vienoje valstybėje narėje. O ar reikėtų sugriežtinti ženklinimo teisės aktus, tai jau minėjau, kad e, svarstome šį, šią galimybę. Laukiame ataskaitos dėl ženklinimo Ir tada žinosime, ar reikėtų jos taikymo sritį išplėsti ir taikyti e, kilmės nuostatą. Ir e, kol kas mano nuomonė tuo klausimu yra nesusiformavusi, aš laukiu tyrimo ir tuomet jį gavę atitinkamai elgsimės ir kai tik jį gausime, iš karto imsimės veiksmų. Klausimas, ar yra įstatymuose spragų? E, nėra. Ar yra spragų įgyvendinant? Taip. Taigi, tokia tikrovė. Tai jau yra nutikę praeitie netgi tinkamai gyvendinant teisės aktus negalima, neįmanoma jų įgyvendinti idealiai. Dėl kitų klausimų, kurie buvo paminėti, be arklienos, norėčiau Norėčiau pasisakyti dėl dideklių vištų Buvo imtasi veiksmų ir daug valstybių narių, kurios nesilaikė šių reikalavimų. Regis dabar lygia tik dvi valstybės narės, kurios nesilaiko direktyvos dėl vištų dideklių ir jos sulauks tam tikros reakcijos, kas dėl paršavedžių. Tai dabar aš pacituosiu iš atminties. 85-90 procentų buvo laikomas šio teisės akto, tačiau buvo dvi ar trys valstybės narės, kuriuose buvo laikomas šių nuostatų tik 73-74 procentais ir tai yra neteisinga tuo atžvilgiu, kurie laikosi šios dokumento pilnai ir tai jau susiję su konkurencija Ir aš jūs informavau, kad imsimės veiksmų, o kai paprastai, kai pagrasinama imtis veiksmų, tai pradedama geriau laikytis reikalavimų. Mūsų tikslas yra, kad šių nuostatų laiko, būtų laikomasi kuo geriau. Ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiai dėl klonavimo. Komisija ketina uždrausti, kad maistui būtų naudojami klonuoti gyvūnai. Ir šis klausimas buvo aptartas ir anksčiau. Ir kalbama tik apie tuos gyvūnus, kurių e, tėvai buvo klonuoti. Ir balandžio mėnesį bus atliktas poveikio vertinimas to klausimo dėl genetiškai modifikuoto maisto, e, pašarų ir pašarų. E, mes veiksmų mamis harmonizuotai siekime užtikrinti, kad bandymai būtų atliekami suderintų būdų. Dėl kultivavimo pasiūlymo žinau, kad parlamentas jam patvirtino, Tikiuosi, kad ir valstybės narės suvoks tokį pasiūlymą, nes jis grindžiamas subsidiarumo principu ir dabar valstybėms narėms būtų leidžiama savo šalyse e, auginti genetiškai modifikuotus augalus tam tikromis sąlygomis. Nes komisija turi užtikrinti maisto saugumą ir tikimės, kad e, didžioji dauguma patvirtins šį kult, pasiūlymą dėl kultivavimo. Atsiprašau, užmiršau bičių klausimą. Pasiūlymas yra proporcingas, nes jame įtrauktos tik tos sudėtinės dalys, kurias nurodė EFSA ir kurios yra pavojingos bitėms. Tai yra draudimas e, apdoroti visas sėklas tų augalų, kurie yra patrauklus bitėms ir buvo norima padaryti išimti uždaroms erdvėms ir šiltnamiams, tai būtų galima padaryti, bet ir norė, laukiame valstybių narių pasiūlymų tuo klausimu dėl kitų priemonių, kurios galėtų pasiekti daugiau proporcingumo. Mes dar atkreipsime dėmesį tai, kokios svarbios bitės yra žemės ūkio srityje, įvertinsime visas pesticidų alternatyvas, pasižiūrėsime, kurie yra sertifikuoti, e, kad būtų išvengta neigiamo poveikio. Ačiū Jums, komisijos nariai. Manau, kad išsklaidėte daug abejonių ir dabar jau užsirašy, to, toliau nedaug kas norės pasisakys, dabar 20 užsirašę, turime 20 minučių, taigi paprašyčiau kiekvieno kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Pone Maginis, pirmiausia. Ačiū. Čia greičiau neklausimas. Aš tiesiog pasakysiu komisijai. Man atrodo, kad kad e, mes e, bandėme išspręsti simptomus, o ne tą pačią esmę. Komisija turėjo e, veiksmų planą ir vienas iš pagrindinių tikslų buvo skaidresnis maisto tiekimo grandinės atsiekamumas. Taip, tai yra nusikaltimas, tai yra ženklinimo. Ab, mm, sukčiavimas, bet mes turime maisto tiekimo grandinę ir reikia pasinaudoti šią progą. E, man atrodo, kad nėra didelio noro tai tvarkyti, šitą klausimą tvarkyti, nes mes bijome rinkos, bet maisto rinka yra pažeista ir mes, e, Žemės ūkio komitetas, aplikosaugos komitetas, turėtumėm e, dirbti, kad viską atsilitume atgal, kad padarytumėm skaidresnę atsekomumo grandinę ir taip e, būtų naudos ir vartotojams, ir gamintojams. Taigi atsakykite ir tai. Ačiū. Albrecht. Colocar uma questão sobre a revisão da diretiva do tabaco. Ponas Alves. Ačiū pirmininkė. Klausimas dėl tabako direktyvos peržiūrimo. 75 procentai iš šio cigarečių pakelio 25 procentai cigarečių pakelio turėtų būti skirtas sveikatos nuorodom. Pasižiūrėkite, kaip tai atrodo ant mažesnio pakelio. 64 mm turi būti ir 65-65. Tokia, tokio dydžio turėtų būti e, informacija. E, Vadinasi, negalima iš viso gaminti tokių, e, tokių, tokios formato pakelių. O mano šalyje labai daug kas gamina būtent tokius pakelius. Ir jeigu bus įvesta tokia nuo, e, nuoroda, tada labai dings daug darbo vietų. Negalime rizikuoti darbo vietomis vien todėl, kad negalime negalima gaminti, maž... uždrausime gaminti ma mažo formato cigarečio pakelius. Labai greitai buvo kalbama apie maisto grandinę. Tai yra labai svarbus klausimas, reikia ją sutrumpinti, tai yra tiesiog būtina. Kitas dalykas. Vėl naudojama žuvų ir ir paršų keulių ir, ir, ir, ir paukščių e, mytybai gyvuliniai miltai, bet mes žinome, kad tai yra labai, kad tai yra labai, labai, labai pavojinga. Arba reikia atšaukti šitą reikalavimą, arba Reikia ženklinti tuos produktus, teisingai ženklinti, kad e, žinotumėm, kad e, ta žuvis, ta paukštiena ar keuliena, ar tie gyvūnai buvo maitinami e, gyvulinės kilmės pašarais. Vasario ketvirtą dieną jūs pasirašėte sprendimą, kad būtų nutraukta numatytos nutraukti tyrimai. kad būtų nutraukti kempinlygijos tyrimai, kurie yra, kurių, kuriems jau praėjo šešeri metai. Man atrodo, kad tokia, toks sprendimas yra nesvarbus, ne, ne, nelogiškas, net jeigu būtų 25 gyvūnai, kurių tyrimai nebus atlikti, tai vis tiek yra labai daug. Būkit geras, peržiūrėkit šitą sprendimą, nes tarp vartotojų iš tikrųjų kilo labai dėlis nerimas. E, ūkininkai irgi labai nerimaus, nes paprastai visą laiką jiems reikia, jiems tenka didžiausia našta. 25 vasario bus kalbama apie GMO. Šitie tyrimai greitai bus atlikti, o pagal naujus reikalavimus, o kaip tiesiniai reikalavimai, kaip tiesiniau atlikti tyrimai, ar jie ir toliau e, bus, bus taikomi ar ne. Ponas Ailvord. Interpolo ir Europolo bendri tyrimai nustatė, kad buvo labai daug apgavystės atvejų. Komisarė, jūs sakėte, kad kad Airijoje buvo rasta sukčiavimo atveju ir buvo paruošta labai daug ataskaitų šią temą, DNR tyrimai buvo atlikti Airijoje ir vat, rezultatas yra toks, koks yra. Stebiuosi, kad tai nebuvo komisijai tuo metu pakankamai didelis ženklas e, griežčiau pažiūrėti į maisto saugą ir sukčiavimą. Ir kad tai nebuvo e, akstinas peržvelgti Europos maisto pramonės grandinę. 12 metais Liepą kreipiausi jūs klausimu ir jūs man atsakėte, kad Europos komisija nemato e, reikalo e, kurti naują strategiją, konkrečią strategiją kovoti su e, sukčiavimu maisto grandinėje. Dabar kai kilo arklienos skandalas ir kuo toliau, tuo daugiau e, stambių įmonių įsitraukia šitą skandalą. Man atrodo, kad e, komisijos požiūris buvo nepakankamai rimtas ir e, sukėlė pavojus vartotojų pasitikėjimui. Viena vertus, mes ūkininkus tikriname ryte per pietus ir vakare, kita vertus, mums ponosim yra daromi tokie, tokios apgavystės. Ačiū toliau, pane Ajūzo. Labai ačiū komisarė už tai, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Afesa sakė, kad vien kad trūksta jiems metodologijos, kad neturėjo pakankamai duomenų ir kad yra peržiūrimas rizikos vertinimo mechanizmas. Ir kad nebuvo patikta jokių rekomendacijų. Tačiau jūs priėmėte sprendimą uždrausti dviem metam šio produkto naudojimą 75 e, surinkus uh, surinkus 25 parlamentarų e, parašus, tai yra tik tai 10 procentų, nežinau, kam jie atstovauja. Man labai nerim, nerima kelia tai, kad komisija labai jautri reaguoja į tam tikrų grupių spaudimą per žiniasklaidą ir priima jų spaudimą be jokių mokslinių tyrimų. Klausiu, ar tikrai buvo įvertinama uh, kokios, kokią įtaką turės žemės ūkiui šita priemonė, nes kartais priimamos priemonės ir nežiūrima, ar, ar kas, kas, kas atsitiks, man tikrai labai neramu dėl to. O dėl arklienos, man neramu dėl. Dėl to kodėl vykdomi tyrimai, nors iš tikrųjų čia buvo ženklinimo apgavystė. Apgavystė susijusi su ženklinimu. Turėčiau ir daugiau klausimų, bet nenoriu ilgai kalbėti. Ačiū. Po... Girling tada Reimers. Ačiū. Turiu du klausimus, kalbėsiu labai trumpai. Aš irgi esu labai susirūpinusi dėl arklienos skandalo. Gal galite patikslinti, kokias rekomendacijas jūs teikiate? Uh, Ar jūs taip pat naudojatės duomenėmis pateiktais iš tų valstybių narių, kurios jau įvedė draudimus? Pavyzdžiui, 2009 metais Slovenijai buvo įvesti panašus draudimai, bet kažkokių tai faktų nebuvo. Jeigu jūs dar nepateikėte jokių rekomendacijų, tai galite gal jas pateikti dar dėl arklėno skandalo. Mes šiandien apie tai išsamei pakalbėjome. Na, tikrai, man atrodo, kad jūs ėmėtės teisingų veiksmų, bet kalbant apie maisto produkto atsekamumą nuo ūkio iki vartotojo stalo. Taip, jūs esate atsakingas už vartotojų sveikatą, bet Valstybės narės turi atlikti kontrolę, na, o komisija turi atlikti auditus ir inspekcijas ir pasižiūrėti, e, kokią kontrolę atlieka valstybės narės. Man įdomu, ką jūs padarėte per pastarąsias savaitės, kai kilo šis skandalas. Ačiū toliau, Brita. Ačiū. Dėkoju už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Turiu klausimą dėl arklienos. Visų pirma, džiaugiuosi, kad dabar jau imamasi priemonių. Uh, Ačiū Airijai už tai, kad iškėlė šį skandalą. Norėčiau pasiteirauti, ar pakankamai gerai valstybės narės keičiasi informaciją apie geriausią turimą praktiką susijusią su kontrole ir priemonėmis. Na ir taip pat noriu paprašyti, galbūt galite pateikti mums informacijos apie tai, ar valstybių narių veiksmų pakanka ar ne. Dėl sveikatos paketo pasakysiu štai ką. Aš džiaugiuosi tuo, kad e, e, labai gerai, jog įsibėgėja šis paketas. Vėliau reikėtų patikrinti, kaip jis pritaikomas. Mes, aš manau, kad jeigu valstybė narė nesilaiko kažkokių tai taisyklių, tai komisija prieš ją turimtis į veiksmų, netgi jeigu tai yra mano šalis Vokietija. Ir turiu dar vieną klausimą. Ar iš tikrųjų klonuotas gyvūnas kelia pavojų žmogaus sveikatai? Ačiū, Brita. Tikrai labai pavyzdingai laikėtės jums skirto laiko. Toliau suteikiu žodį poniai Dots. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, labai džiugu Jūs vėl matyti. Kalbėsiu labai trumpai. Gerbiamas komisarė, iškilo skandalas dėl apgaudinėjimų. Apgav pasinaudojant vartotojų pasitikėjimu. Man atrodo, kad čia iškyla daug įvairių aspektų ir mane domintų jūsų nuomonė. Kai kas jau irgi apie tai kalbėjo. Maisto grandinė yra labai ilga ir sudėtinga. Mes turime sutrumpinti maisto grandinę. Jeigu mes norime atsekti perdirbtus maisto produktus, tai susidurėme su labai sudėtinga grandinė. Na ir maisto produktų um, agentūra, institucija galėtų nurodyti valstybėms narėms atlikti tinkamą stebėseną. Taip pat kyla klausimas ir dėl maisto produktų grandinės uh, kainos. Jungtinėje karalystėje uh, E, parduotuvių savininkai tiesiog ėjo televiziją ir sakė, kad jie čia nieko kalti, kad kalti e, tiekėjai ir iš tikrųjų, ko gero, labai sunku patikrinti produktą e, parduotuvėje. Dar vienas klausimas. Mano šalies ūkininkai dabar yra nekompetitingoje situacijoje. E, turiu omeny paršavedžių ūkius. Ką jūs ketinate daryti? Ačiū. Toliau panas Smith, paskui Anderson. Ačiū pirmininkė. Na, iš tikrųjų gavote labai daug e, klausimų ir aš nesu išimtis, nes klausimų turiu. Dėl Airijos maisto produktų standartų agentūros jau kalbėjo ir e, kiti kolegos. Paaiškėjo, kad e, būtent Airijos institucija pirmoji aptiko šį skandalą. Aš norėčiau pasiteirauti, ką jūs skatinate daryti, spręsdamas e, tokias problemas kaip maisto produktų ir pašarų patikrinimas visos grandinės metu. Manau, kad čia reikėtų kalbėti netgi apie produktų saugomą. Dar dėl vartotojų apsaugos. Man atrodo tiesiog neįtikėtina, kad nėra uh, aiškių uh, teisinių pasiekmių, nors buvo uh, pažeistas kontraktas tarp pardavėjo ir vartotojo. Vartotojas nusipirko kitokį produktą, negu kad buvo parašyta. Na, tas produktas nekelia e, pavojaus vartotojo e, sveikatai, bet, produk... bet atsiprašau, vartotojas buvo e, sąmoningai suklaidintas. Aš suprantu, kad vartotojų teisės nėra jūsų kompetencija, bet vis dėlto įdomu, kodėl nėra jokios uh, jokių teisinių pasiekmių didmenininkams, atsiprašau, mažmenininkams. Man atrodo, tai tiesiog neįtikėtina situacija, kad vartotojas buvo sąmoningai klaidinamas ir nėra jokių pasiekmių. Pirmininkas, kągi, dėja, dar liko 12 norinčių pasisakyti, o laikas skirtas mūsų posėdžiui artėja link pabaigos Suteiksiu dar žodį keliams kolegoms, kiti galite patikti savo klausimus raštu, galbūt komisaras jos atsakys. Dabar žodis poniai Anderson. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Dėl atsekamumo sistemos. Sakoma, kad yra viena iš geriausių pasaulyje, bet ką išmokėme iš šio skandalo, ar paaiškėjo, kad maisto produkto atsekamumo grandinė nėra jau tokia gera? ji turi ir silpnų pusių. Panašu, kad vartotojas gali būti klaidinamas, apgaudinėjamas, o pardavėjai kyla visai nedidelė rizika, ką turėtumėm daryti, kad būtų užtikrintas tinkamas produktų ženklinimas. Dabar vartotojų pasitikėjimas e, tikrai labai susviravo. Aš manau, kad mes turėtumėm uh, siekti, kad privaloma tvarka būtų e, nurodoma etiketėje kilmės šalis ir perdirbimo šalis. Ta pati pasakyčiau ir apie perdirbtą, perdirbtus mėsos produktus. Reikėtų e, priversti, e, kad ir tiekėjai daugiau atsakomybės prisimtų, na, o e, supermarketai parduotuvės turėtų tiesiog atsakyti už savo parduodamus produktus. Aš norėčiau pasiteirauti komisaro, ką jūs ketinate daryti toliau, gal pasiūlysite kažkokių tai naujų priemonių, nes e, iš tikrųjų reikia griežtesnių teisės aktų. Turiu omeny. A, e, produktams, kurie yra pagaminti iš šaldytos mėsos arba perdirbtos mėsos. Uh, Pirmininkas, prašau paisyti jums skirto laiko. Pone Kestinger. Ačiū, pirmininkė. Kilo arklėno skandalas. Ir mes. Ir tas skandalas kilo dėl to, kad netinkamai paženklintas produktas. Taip pat uh, mes vis dėlto turėtumėm užtikrinti patikimą maisto produkto tiekimo grandinę. Turėtų būti tinkamai nurodyta kilmės šalis. Vartotojas turi teisę žinoti, iš kur yra kažkoks tai produktas, ypač tarkim mėsos gaminys, kur uh, gyvulys buvo užaugintas, kurio mėsa buvo perdirbta. Aš manau, kad jūs turėtumėte geriau įsiklausyti tai, ką mano Europos parlamentas. Uh, E, pramonė, pardavėjai tikrai nori kiek įmanoma daugiau pelno, na, o žemės ūkija vis daugiau suvaršymų e, yra e, ūkininkams, vos tik tais gyvūnėlis išvysta pasaulis, jau turi būti iš karto pažymėtas, paženklintas. Jeigu jisai pervežamas į kitą ūkį, vėl jis turi būti ženklinimas, bet paskui, kai jis jau išvežamas į skerdyklą, niekas jo likimu nebesirūpina. Uh, Taigi, man atrodo, kad e, tikrai reikėtų geriau gyvendinti e, taisyklės dėl kilmės vietos nurodom, kilmės šalies nurodymo. Galbūt tą patį reikėtų padaryti ir kalbant apie importą iš trečiųjų šalių, kaip kad, e, pavyzdžiui, buvo padaryta kiaušinių atveju. Mūsų gamintojai dabar dėl to susiduria su dėlėmis problemomis, dėl neonikotinoidų. Taip, iš tikrųjų, tyrime yra spragų. Ar jūs e, galite uh, užtikrinti, kad uh, nebus uh, plačiau auginami GMO Europoje uždraudus neonikotinoidus? Uh, Pirminkas labai gaila, kitiems jau to žodžio suteikti nebegalėsiu, dar suteiksiu žodį ponai Korėja. Poniai Korėja. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad vasario 28 dieną įvyks aplinkos komiteto posėdis, ten komisaras kalbės būtent apie šios klausimus. Jeigu kolegos nori išgirsti daugiau, tu nueiti tą išskirtinį posėdį. Kągi, žodis poniai Koreja. Senor prezidentė. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisaru už tai, kad jis atvyko šiandien. Norėčiau užduoti keletą klausimų susijusių su direktyva, tabako produktų direktyva. Iš tiesų, sveikatos apsauga yra svarbiausias prioritetas, tačiau šioje naujoje direktyvoje, kurią siūlo komisija, yra labai didelis smūgis ES tabako pramoniai nes ten kalbama apie ingredientus e, tam tikrus ir taip pat apie tai, kaip turėtų atrodyti produktas. Europos sąjunga gali stipriai nukentėti nuo šių priemonių, kurias pristato, siūlo komisija. Ir iš tikrųjų nukentėtų labai daug hektarų, kur auginamas tabakas Europos Sąjungoje. Tačiau paklausti, ar Europos komisija atliko, atliko netiesioginės įtakos vertinimą Europos Sąjungos rinkai. Ir Ispanijoje ypatingai Ekstremaduros regione tiesiog nėra alternatyvų imtis kita žemės ūkio veikla. Taip pat komisija vis lieka galimybę įvesti tolimesniais aktais daugiau apribojimų. Norėjau paklausti, ar jūs tiksli, tikit, e, ruošitės ateityje e, priimti daugiau ribojančių priemonių. Delanč. Uh, Dėl bičių ir dėl išimties dėl šiltnamių. Ačiū, kad analizuojate šį klausimą. Dėl arklienos. Ar galėčiau paprašyti jūsų pateikti ataskaitą, kaip skiriasi valstybėse narėse taikomos bausmės, nes tai iš tikrųjų problema Europai. Teisingai sakėte, kad e, trūksta kontrolės ir bausmių, kurias skirtų valstybės narės, o ne teisės aktų. Dėl kelių transporto buvo atlikta ataskaita, kaip skiriasi bausmės valstybėse narėse už panašius nusižengimus ir tie skirtumai yra dideli. Galbūt geriau E, komisijos nariai. Jeigu mes skirtume lėšų fiziniam patikrinimui ir gal galėtume gauti apžvalgą dėl arklių ir arklienos ir dėl prekiavimo, iš kur jie atvežami, kaip vyksta pardavimas. Toliau, ponė Palsen. Ačiū pirmininkė, turiu daug klausimų, bet laiko jau nedaug. Kai dėl kontrolės buvo atlikti DNR bandymai visoje Europoje, gal mums reikėtų ir tęsti tokių DNR tyrimų atlikimą, tikrinant maistą visoje maisto grandinėje. Ir turiu dar vieną klausimą be arklieno skandalo. Iš kur tie visi arkliai buvo atvežti, kaip jie buvo vežami, kaip jie buvo skerdžiami. Ir man labai dažnai užduoda tokį klausimą. Ponas Dantan. Ačiū. Komisijos nariai tik viena pastaba ir vienas pasiūlymas. Tas Arklienos skandalas parodė visuomeniai, kokie ilgai yra maisto grandinė. Buvo pateikta pasiūlymų dėl maisto grandinės veikimo, o e, pasiūlymas bus pateik, turėjo būti pateiktas gruodį, jo vasario pabaiga, vis dar jo laukiame. Manau, kad šis skandalas turėtų padėti komisijai paspartinti savo darbą. O dėl atsekamumo, jeigu yra daugiau kaip pen, keturi ar penki operatoriai, tai turi būti atliekama analizė dėl ženklinimo ir turinio. Ir dar vienas dalykas visi šie produktai, kurie netitinka standartų, ar jie vis dar geri, ar jie tinkami maistui, siekiama tokios išimties, kad būtų leista e, produktus su pasibaigusiu galiojimo laiku skirti maisto bankui, nes jam tikrai reikalingi. Ponas Dofman ir Patanovič. Ačiū, pasistengsiu pasakyti tik vieną sakinį dėl naujų maisto produktų. Uh, dalyvavau trišalėse dėrybose, kurios nepavyko, taigi tikiuosi, kad vėl nepradėsime diskusijos apie novel food, nau, naujas maisto rūšis. Ir mes ir parlamentas, ir taryba e, nesutarė dėl klonavimo klausimo. Taigi, manau, kad problema yra neturėtų į maisto grandinę patekti klonuotų gyvūnų mėsą. Dėl to visi sutarėme. Ir problema yra labiau dėl to, kas nutiks su tais gyvūnais, nes gali būti neįmanoma jų atsekti. Jie gali būti neatsekami visame pasaulyje. Ačiū, nenoriu kartuoti to, ką pasakė kolegos, tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmiausiai, arklieno skandalas, kuris labai didelę žalą padarė e, gamintojams, kurie gamina, kurie užsijama jautinos gamybą. Reikia turėti tai galvoje toliau ir prašau komisijos rasti sprendimų, kaip atkurti vartotojų pasitikėjimą. Ir kita tema. maisto saugumo kokybė yra labai svarbi vartotojams, bet man norisi paminėti ir kitą dalyką. Vartotojai taip pat ieško naujovių produktuose. Mes irgi esame atsakingi už tai jūs, komisarė, nieko apie tai nepasakėte. Nepasakėte apie būsimus komisijos projektus, kaip žadate skatinti e, maisto produktų pramonę, kad, kad paslaugos e, būtų kuo toliau to geresnės. Ačiū, ponas Rotfelder neonikotinoidok használatát, ahol az feltétlenül. Ačiū, pir, kad sakėte, norite tik apriboti neokatinoidų naudojimą tik tais atvejais, kur yra būtina. Turėkite galvoje, kad valstybės narės laikosi skirtingų e, nuomonių, nes pačios valstybės narės yra skirtingos, kai kurios e, žinodamos tam tikrą riziką yra įvedusios tam tikrų neokatinoidų naudojimo pribojimų, Pavyzdžiui, žemdirbiai ir bitininkai dirba kartu tose šalyse. Pavyzdžiui, Vengrijoje. Vengrijoje per pastarosius metus nebuvo jokio apsinuodėjimo dėl neokotinoidų naudojimo. O kitų produktų, kuriuos jūs siūlta kaip alternatyva, jos, šie produktai iš tikrųjų buvo labai žalingi ir nuo jų ėmė mirti bitės. Uh, Taigi, uždraudus neokotinoidus Vengrijoje būtų daug didesnė žala be, e, bitėms negu e, naudojant neokotinoidus, bet daug siauresnė prasme ir apribojant ir, ir tikrinant. Reikia taip pat turėti galvoje ir vabžius, kurie kenkia e, E, derliui. Yra, pavyzdžiui, kukurūzų vabalas, kuris e, kenkia ir jį galima išnaikinti tikrai neokotinoidais. Monsieur le commissaire, donc, sur euh, l'affaire de, de la viande de cheval, il faut réfléchir, je crois, à des mesures. Euh, Dėkoju. Tokia situacija kai buvo skandalas dėl arklienos, neturėtų pasikartoti ir ženklinimas, neteisingas ženklinimas yra sukčiavimas ir turi būti nubausti tam tikrų įmonių vadovai, kurie apgaudinėja vartotojus ir kelia grėsmę visai maisto grandiniai. Taigi 750 tonų mėsos iš Airijos yra didelė problema. Ne tik mažmeninės prekybos problema, bet visos maisto grandinės problema. Mums reikia daugiau ataskaitų dėl atsiekamumo ir ženklinimo. E, taip pat turi būti, reikėtų koordinuoti visose valstybėse narėse atliekamus testus ir ne kartkartėmis, o daryti tai reguliariai. Taip pat siūlau bent jau paminėti apie mėsos kilmę, kai kalbame apie pusgaminius ir e, pašarus, nes iš tikrųjų reikia atmesti tokį pasiūlymą, nes vartotojai niekada mumis nepasitikės, Ačiū. Na, tikrai klausimų buvo labai daug, buvo nagrinėjamos labai įdomios temos, dėl to daugelis parlamento narių ir norėjo pasisakyti, nemažai parlamento narių net atėjo iš kitų komitetų. Mums liko tik porą minučių. Aš tikiuosi, kad per tas porą minučių atsakysite kiek įmanoma daugiau klausimų. Dar kartą atsiprašau vertėjų, nes iš tikrųjų jau turėjo posėdis būti baigtas prieš dešimt minučių. Na, aš pasistengsiu kiek galėdamas, bet ko gero stebuklo dar teks ilgiau palūkėti. Dėl arklieno skandalo leiskite man pasakyti štai ką, kodėl e, e, kažkas turėtų stebėtis, kad valstybė narė aptiko tą problemą. Tai kasgi kitas turėjo aptikti? Juk valstybės narės imasi įgyventinimo priemonių ir šiuo atveju taip ir atsitiko. Turiu pasakyti, kad komisijos reakcija buvo labai greita, nes kai paaiškėjo, kad tai nebuvo pavienis atvejis tik Airijoje, bet kad buvo panašių rezultatų, e, panašiai, e, panaši situacija buvo ir Junktinėje karalystėje, mes e, ėmėmės priemonių, supratome, išsiaiškinome, kad Mėsa iš Rumunijos buvo atvežta į Niderlandus, paskui prancūzų įmonė e, Luksemburgė mėsą perdirbimo ir viskas buvo parduota Junktinėje karalystėje. Štai kaip viskas atlik, buvo atlikta. Na ir iš karto buvo um, išsiaiškinta. Valstybės narės atliko tyrimus Na ir mes taip pat informavome Europolą apie priemonės tam, kad Europolo pareigūnai neturėtų dar kartą papildomai atlikti tyrimų. Europolas galėtų koordinuoti įvairius baudžiamosius tyrimus, kurie vyko įvairiose valstybėse narise. Taigi, aš einu šias pareigas du su pusę mėnesio. Bet tikrai mes ėmėmės e, labai skubių veiksmų. Vasario 13 dieną įvyko šešių nukentėjusių valstybių narių atstovų susitikimas. Dien, porą dienų vėliau buvo pateiktas pasiūlymas nuolatiniam komitetui. Na, norėčiau pasakyti štai ką. Nors jūs ir sakėte, kad e, Komisija patikė labai kuklius stebėsenos planus, bet vis dėlto tie planai buvo patvirtinti nuolatinėme komitete ir e, komisija prabėgus dviem dienom e, komisija tai patvirtino, viskas dar bus aptarta Žemės ūkio e, ministrų taryba vasario 25 dieną. Taigi, Ne visų jūsų pastabos buvo tikrai labai teisingos. Tai nebuvo skandalas susijęs su maisto sauga. Jeigu būtų iškilę problemų dėl maisto saugos, mes būtumėm ėmėsi priemonių dėl tam tikrų maisto produktų uždraudimo, nes jie kelia grėsmę sveikatai, bet šiuo atveju taip nebuvo. Generalinėme Sanko direktorate yra ir maisto produktų bei veterinarijos ofisas. Jis netlieka mėsos produktų patikrinimų, bet jis nurodo tai atlikti kitiems, kaip e, tarsi sutarčių sergėtojas. Jis nurodo valstybėms narėms e, atlikti inspekcijas. 110 e, inspektorių atliko tokius patikrinimus. Iš viso buvo atlikti 75 patikrinimai ir trečiosiose šalise buvo tikrinami importuojami produktai, taip pat buvo atlikta 30 patikrinimų šalise kandidatėse. Na, kol kas dar nėra ir artimiausių metų kol kas nebus komisijos inspekcijos tarnybos, E, komisija asmeniškai nevyks, mes asmeniškai nevyksime atlikti patikrinimų, tai yra neįmanoma, bet e, praktikoje, o ypač dabartinėje situacijoje, turiu pasakyti, kad kai yra reikalingas koks nors patikrinimas, mes e, galime nurodyti atlikti inspekcijas, komisijos pareigūnai patys neturi vykti. Na, aš tikrai nenoriu nuvertinti šio skandalo masto, tačiau nepamirškime, kam kokia atsakomybė tenka. Aš tikrai labai vertinu valstybių narių pastangas siekiant aptikti uh, Um, ženklinimo pažeidimus jau buvo pradėtos procedūros, kai kurios procedūros dar bus pradėtos ir tuomet bus aišku, ar tai bus uh, baudžiamos, baudžiamosios procedūros ar ne. Galbūt supermarketas nėra kaltas, kad gavo neteisingai paženklintą produktą, kalta ta įmonė, kuri pažeidė ES teisės aktus neteisingai produktą paženklindama. Dėl tabako direktyvos vakar įvyko kompetencijos, kompetitingumo taryba, apie tai bus dar konkurencijos taryba, konkurencingumo taryba, paskui dar bus apie tai kalbama ir aplinkos ministrų taryboje. Sutartyje yra nurodyta, kad e, vidaus rinkoje turi būti užtikrintas aukštas vartoto apsaugos lygis. Ar ši tabako E, direktyva lems rūkalių skaičiaus sumažėjimą ES. Aš tikiuosi, nes jeigu ne, tai bus neveiksminga. Jeigu ši direktyva bus veiksminga, ji turės ekonominių pasiekmių. Jeigu rūkorių skaičius sumažės, na, o mūsų tikslas toks ir yra, norime per artimiausius penkerius metus sumažinti rūkorių skaičių uh, 2 procentais, tai bus ekonominių pasiekmių. Ko gero niekas nesakytų, kad turime skatinti tabako produktų vartojimą tam, kad išlaikytumėm darbo vietas tabako pramonėje. Kalbame apie visuomenės veikatą. Be abejo, bus ir teigiamų ekonominių pasiekmių įgyvendinus šią direktyvą. Nes jeigu sumažės rūkančios menų skaičius, tai uh, Ne tik vyriausybės sutaupys sveikatos priežiūros rytyje, bet ir buvęs rūkorius tuos pinigus, kuriuos jisai sutaupys metas rūkyti, galės panaudoti kitur. Na, o mes norime, kad tabakas ir būtų laikomas tabaku. Cigarečių pakelis neturėtų turėti atrodyti uh, neturi atrodyti kaip saldainių pakelis arba kvepalai. Tai turi būti aišku, kad tai yra tabako produktas. cigarečių pakelėje turėtų būti tiesiog nurodytas cigarečių pavadinimas ir aišku turi būti įspėjantieji užrašai. Man atrodo, kad mes einame tinkamą linkme, nes Na štai toks yra mūsų požiūris ir be abejo Europos parlamentas taip pat buvo pateikęs pakeitimų. Taryba su jais susipažins, man atrodo, kad yra subalansuotas požiūris. Ta pati galiu pasakyti ir apie tai, kad tabakas turėtų būti padarytas net tokiu patraukliu žmonėms. Taigi, taip, komisija iš tikrųjų norėtų sumažinti rūkančių asmenų skaičių. Dėl neonikotinoidų. Tai nėra klausimas, kaip patenkinti žiniasklaidos norus arba kaip reaguoti į žiniasklaidos uh, teiginius. Tai yra susiję su EFSA. EFSA atliko tyrimą tuo klausimu ir tame tyrime buvo padaryta išvada, kad ne visi neonikadinoidai, o kai kurie yra žalingi bičių sveikatai. Taigi, ką dabar man kaip komisijos nariui daryti? Ar aš turėčiau ignoruoti išvadas, kurias pateikė EFSA, turbūt ir šis komitetas ir kitas manęs paklaustų, kodėl nesijėmėte veiksmų atsižvelgdamas į EFSOS padarytas išvadas. Ar mes pasitikime EFSA? Atsiprašau, pirmininkė, sako pirmininkas, komisijos nariai, pir, sako pirmininkas, mes turėsime pokalbį tęsti tik anglų kalbą. Pirmininkas atsiprašo, nes vertėjai baigė darbą. Thank you